Atrodo, kad pagaliau vėl sugrįžome į įprastą situaciją, todėl sugrįžkime prie biudžeto įvykdinimo patvirtinimo. Dabar turime labai griežtai laikytis nustatyto kalendoriaus, nes dėl rinkimų turėsime tik tai porą mėnesių. Taigi mes susipažinome su komisarų atsakymais, tačiau pirmiausia norėčiau sugrįžti prie šios dienos darbo, darbo tarkis. Jeigu ypatingų pastabų dėl jos nėra, tai laikysime, kad ji patvirtinta. Taip pat norėčiau jūs informuoti, e, kad šis posėdis yra transliuojamas. Norėčiau pasveikinti audito rūmų atstovus, taip pat komisarą Čiolosą. Sveikinu visą komisijos komandą. Norėčiau dabar perėti prie trečiojo darbo tvarkės punkto. E, lapkričio mėnesio e, darbo tvarkė. Lapkričio mėnesio protokolai, tiksliau, jie yra patvirtinami. Kadangi. Uh, Tam niekas neprieštarauja, tai pereikime prie ketvirtojo punkto. Pra, piper, pono Piperio pranešimas komisaras Čiolos mums savo atsakymus jau yra perdavęs, bet prieš tai atsiuntęs tikriau, bet prieš tai dabar žodis ponui Piperiui. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, mes kaip ir laikomės nustatyto kalendoriaus, Norėčiau pirmiausia keletą pastabų įžanginių išsakyti ir suteikti šiek tiek laiko komisijos nariai pasižymėti. Gerbiamas komisijos nariai, auditorumų atstovai, BŽUP sudaro didžiausią Europos biudžeto dalį ir ko gero puikiai suprantate, kad e, šis rytis sulaukia didžiulio, didžiulio visuomenės susidomėjimo. Norėčiau pabrėžti e, du dalykus, apie kuriuos kalbėsiu. Pirmiausia, tai būtų pirmasis ramstis ir antrasis ramstis, o po to e, santrauką padarysiu. Pirmiausia, pirmasis ramstis, klaidų lygis 2,9 procento. E, nuo 3,9 klaidų lygio perėmėme prie 3,8 procentų klaidų lygio. Šis klaidų lygis atsirado dėl, mokėjimų, dėl klaidingų mokėjimų, dėl e, nuolatinių pievų. LPIS identifikavimo sistema Tokią ją turime, tačiau ji tinkamai neveikia. Audito rūmai e, Luksemburgo jungtinės karalystės atvejį išnagrinėjo. E, Agri generalinis direktoratas nagrinėjo Bulgarijos, Prancūzijos ir Portugalijos atvejus. Kas dėl Portugalijos? LP, kas dėl LPIS sistemos, tai čia 2006-2007 metų spragos buvo užfiksuotos ir šiais metais dar kol kas negalime pasakyti, kad jos yra ištaisytos. Todėl kol kas galime kalbėti tik apie laikotarpį iki 16 metų, tai yra 10 metų po klaidų užfiksavimo. Prancūzijoje 2007 metais jau audito rūmai nurodė, kad yra klaidų, spragų, na, o štai 2013 metais Prancūzijai buvo pasiūlyta ištaisyti atsiradusias klaidas 2013 metais buvo parengtas veiksmų planas, be jokios abejonės veiksmų plano rezultatai bus matomi tik tai 14-15 metais. Na, o 7-aisiais vien jau metais deficitas buvo užfiksuotas. Bulgarija visai neseniai dar yra ES narė, bet jau 2009 metais matėsi, kad dabartinė sistema susiduria su labai nemažai problemų. Na, aš e, tikiuosi, kad 13, 14, 15 metais situacija bus geresnė. Tačiau dabartinė situacija nėra priimtina. Žemės ūkio srityje e, komisija naudoja metinių ataskaitų procedūrą ir galima atlikti finansinės korekcijas. Tačiau tai, kas mus neramina, tai yra procedūrų trukmė. Štai pavyzdžiui, sąskaitų uždarimo, kas dėl sąskaitų uždarimo, tai Prancūzijoje 2008 metų sąskaitos buvo uždarytos tik tai dabar 13 metais. Aš esu praktiškai be žado. Portugalijoje reikės laukti 14 metų tam, kad 7 metų sąskaitos būtų uždarytos. Kaip matote, viskas užsitėsi per nelik ilgai. Bendrai paėmos galime pasakyti, kad procedūros nėra labai skaidras. Mums labai sudėtinga yra suprasti, kodėl situacija negerėja. Ir todėl dabar norėtume iškelti klausimą, ar nebūtų paprasčiau įgyvendinti fiksuotas korekcijas tam, kad būtų klaidos ištaisytos. Audito rūmai nagrinėja keletos valstybių narių atvejus. E, ne, visos, ne visos šalis susilaukia dėmesio, tačiau praktiškai visose e, valstybėse narėse yra spragų LPS sistemoje, žemės ūkio plotų identifikavimo sistemoje. Jau kuris laikas mums yra sakoma, kad e, situacija gerės, tačiau mums atrodo, kad komisija nepakankamai e, supranta šio reik, š, š, šios problemos esmę. E, nes jau kuris laikas mums tie, tie patys e, pažadai yra kartojami. Mes e, norėtume išgirti, išgirsti aišku atsakymą. Norėtume sužinoti, ar galime patvirtinti balandžio mėnesį sąskaitas ar ne. Galbūt galėtumėte mane informuoti. Aš įsivaizduoju, kad su kolegomis dar laukia mūsų ilgos diskusijos e, Dabar, kas dėl antrojo ramščio klaidų lygis perėjo nuo 7,7 iki 7,9 procento. Tai čia vėlgi PVM būtų viešieji pirkimai. Audito teismas Lenkijoje, Bulgarijoje, Švedijoje ir Prancūzijoje užfiksavo e, klaidų ankstesniais metais e, Vengrijos, Austrijos e, buvo atvejai nagrinėjami Tačiau kiekvienais e, metais e, e, teismas teikia savo išvadas apie tai, kad netinkamai laikomasi taisyklių. Dabar turime 13,2 milijardo visai politikai skiriama, rezervas čia yra toksai ir manome, kad suma yra tikrai nebloga. Mes, tiksliau nemaža, mes norėtume, kad čia taipogi uh, E, geresnių rezultatų būtų siekiama. Dabar ką galime pasakyti, kad sistema vietoj to, kad tobulėtų, atvirkščiai viskas vyksta. Ant, pagal antrąjį ramstį, ko gero, daugiausias, didžiausias klaidų lygis yra. Na, o kas dėl pirmojo ramščio, tai ir toliau išlieka žemės ūkio plotų identifikavimo sistemos problemų. Mes tikimės, kad situacija patobulės, tačiau tam reikės laukti 15-16 metų, o tai mūsų netenkina. Tai tiek būtų įžangai. Vakar mums buvo pasakyta, kad turime dirbti su grinosiomis korekcijomis, tačiau man atrodo, kad žemės ūkio srityje ypatingai yra svarbu atsiraitoti rankovės ir smarkiai padirbėti, nes iššūkiai yra didžiuliai. Taigi dabar nekantrai lauksiu um, komisaro pasisakymo. Pirmininkas, dėkoju, gerbiamas pranešėjau. Dabar ko gero laikas išklausyti auditorumų. Auditorumas pristatys mums savo ataskaitą, turime šiandien salėje, ponė Budbergytė ir pona Kubika. Nežinau, kuris iš jūsų pradės. Pone Kubikė, jūs pradėsite, prašom. Pone pirmininkė, pone komisarė Čiolos, ponios ir ponai. Džiaugiuosi galime pristatyti darbą, kurį atliko Europos audito rūmai vertintami žemės ūkio sritį, taip pat rinkos ir tiesioginės pagalbos sektorių. Norėčiau pradėti nuo išvadų susijusių su pirmoju ramščiu. 3,8 e, procentai toks yra numatytas e, klaidų procentas e, išmokoms iš Žemės ūkio garantijų fondo. Kontrolės sistemos audituotos, tai būtų antras signalas, buvo E, iš dalies efektyvios, leidžiančios užtikrinti mokėjimų efektyvumą. E, visa tai yra paremta e, penkiais pavyzdžiais ir norėčiau pakeisti, pateikti keletą pavyzdžių apie tas padarytas išvadas. Kokio tipo klaidos prisidėjo prie šių metų klaidų procento? Klaidų didžiausias procentas atsirado dėl to, kad buvo padarytos klaidos deklaruojant žemę. Per, kartais ūkininkai paske, deklaravo pernelik daug žemės arba deklaravo žemę esančią netinkamose teritorijose ir už tai gavo išmokas. Kita klaidų grupė buvo susijusi su neteisingais sprendimais, kuriuos priemė valstybių narių administracija. Ir trečdalis e, Trečdalis tų klaidų yra susijusios būtent su tokiu, su, su tokiu pobūdžio klaidomis. Na ir galiausiai susitieji mokėjimai. 0,2 tik tai siekia klaidų procentas. Taigi, kokį palyginimą galėtume padaryti tarp 2011 ir 2012 metų klaidų procento. Skaičiai yra pakankamai iškalbingi klaidų procentas išaugo nuo 2,9 iki 3,8 procento, e, o klaidų procento riba yra 5,9 procento, o žemiausias klaidų procentas yra 1,7 procento. Galime rasti daug panašumų su 2011 metais. E, klaidų dažnumas išaugo tik nedaug e, klaidų skaičius kiekinis nepasikeitė. E, yra administracinių klaidų, yra susij... ir daug tų administracinių klaidų yra susijęs su nuolatinėmis skandyklomis, su jų deklaravimu. 0,2 procento siekia e, klaidos susijusius su susitaisiais mokėjimais. Jeigu analizuotume duomenys, tai pamatytume štai ką. Atsirado daugiau klaidų, kurios matematiškai rodo, kad klaidų procentas yra šiek tiek išaugęs. Ir aš manau, kad iš dalies tą galima būtų paaiškinti sistemų efektyvesnių veikimų. Ir tai yra kita mūsų vertinimo dalis. Kai dėl pačių sistemų kontrolės vertinimo, valstybių narių lygmenių pirmiausia, kaip ir kasmet mes patikriname keletą iš jų ir rezultatai rodo, kad galėtume daryti kai kurias negatyvės išvadas. Pirmiausia, e, buvo pasirinkti neteisingi duomenys atliekant vertinimus. Antra, buvo atlikti daliniai tikrinimai ir e, buvo neteising, padaryta klaidų matuojant sklypus valstybės narės atliko matavimus, kurios, atliko matavimus, kurios skyrėsi nuo mokėjimo agentūros turimų duomenų. E, taigi pagalbos adimis, kitas dalykas, pagalba e, labiausiai nepasiturintiems žmonėms. Taip pat čia rasta klaidų. Tačiau bendrai kalbant, e, daugeliu sandorių atvejų, kur buvo padarytos klaidos, e, teismas mano, kad nacionalinės sistemos turėjo pakankamai e, informacijos tam, kad galėtų klaidas aptikti ir jas ištaisyti. E, Europos komisijos lygmuo dabar. Mes pastebėjome, kad 2012 metų veiklos ataskaitoje buvo paskaičiuotas likutinis e, klaidų procentas. Buvo atsižvelgta į tai, kad statistiniai duomenys, kuriuos atsiuntė valstybės narys, gali būti šiek tiek klaidingi ir dėl to paskui tikrinimų patikimumas nebėra toks užtikrintas. Kaip iš to išplaukia, kad 2012 metams atsietųjų mokėjimų um, srityje padarytus klaidus siekia 2,5 procento. Tai yra vidurys tarp mažiausios ir didžiausios paklaidos procento. 1,7 procento, mažiausias kalbų procentas ir 5,9 procento, kaip jau aš anksčiau minėjau. Na dabar leiskite pereiti prie rekomendacijų. E, štai, ką rekomenduoja e, auditorumai, kai dėl tinkamumo būtina tinkamai tvarkyti, susvarkyti su klaidomis nuolatinių ganyklų srityje, atkreipianėms į LPIS sistemą. Ir taip pat į AJAX duomenų sistemas, kurios turi būti tinkamai tvarkomos ir atnaujinamos. Mokėjimai turi būti paremti tikrinimų rezultatais, kurie turi būti reikiamos kokybės, kad būtų galima tinkamai atrinkti tinkamas zonas pagal patikimus būdus E, mokymo agentūros direktoriai turi dalyvauti šiuose procesuose. Ir būtina, e, kad tinkamai tos minėtos agentūros veiktų, siekiant užtikrinti jų legalumą. Ir baigdamas, apibendrindamas, norėčiau pasakyti porą pastabų. Mano požiūriu tai yra svarbu. Aš manau, kad komisijos požiūrio pakeitimas į e, likutinį klaidų procentų apskaičiavimą yra žingsnis teisinga linkme. Tas naujas požiūris e, dar nebuvo mūsų detaliai audituotas, tačiau aš manau, kad šis žingsnis yra tinkamas, pozityvus ir aš e, iš tikrųjų manau, kad galime drąsiai laukti e, pagerėjimo. Be to norėčiau pabrėžti gerą bendradarbiavimą tarp mano tarnybų ir Europos komisijos tarnybų. Puiku, kad galiu šiandien tai pareikšti. Komisija pateikė savo atsakymus ir mes rengėme susitikimus, matėme, kad mūsų nuomonės nelabai skyrėsi dėl problemų vertinimų, kurias reikia spręsti. Ponios ir ponai, dėkoju Jums uždėmesi. Džiaugiuosi, galėjęs Jums pristatyti mūsų ataskaitą. Dėkoju. Much, uh, Kubik, your... Labai ačiū, ponai Kubikai, už šią auditorumo ataskaitą. O dabar žodis poniai Budbetgyvė. Prašau. Thank you. Mr. Chairman, honorable members, commissioner, ladies and gentlemen, it's my pleasure to present chapter. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, džiaugiuosi galėdama pristatyti ketvirtą straipsnį apimantį kaimo plėtrą, aplinką, žuvininkystę ir sveikatą. Tai sudaro 10 procentų ES biudžeto 2012 ir suma siekia 15 milijardų eurų. norėčiau atkreipti dėmesį į penkis svarbiausius dalykus. Pirmiausia, mokėjimams turėjo poveikio klaidų lygis. Labiausiai tikėtina klaida buvo 7,9 procento, panašiai kaip ir praeitais metais. Rūmai 95 procentais įsitikinę, kad e, klaidų lygis yra tarp 4,5 ir 11,3 procentų. Taip pat um, klaidų pasitaikė beveik dviejose trečdaliuose audituotų mokėjimų. Tai parodo, kad problema yra gana plačiai paplitusi. Iš tikrųjų, klaidų buvo nustatyta visose audituotose valstybėse narėse ir beveik visose audituotose priemonėse. Antra. Rūmų nuomonė, nacionalinės institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų nustatyti ir ištaisyti daugumą šių klaidų. Trečia, klaidų pasitaikė pirmiausia dėl to, kad paramos gavėjai nesilaikė tinkamumo reikalavimų. Iš dalies taip atsitiko todėl, kad taisyklės ir tinkamumo reikalavimai kaimo plėtros rytyje yra dažnai labai sudėtingi. Be to, valstybių narių sistemos turi trūkumų. Pagrindiniai klaidų šaltiniai buvo tai, kad viešųjų konkursų taisyklės nebuvo tinkamai taikomos. Taipogi įsipareigojimai aplinkos ir žemės ūkio srityje nebuvo tinkamai vykdomi, arba investiciniai projektai ar paramos gavėjai nepateko į tą paramos sritį. Klaidų taip pat aptikta ir trečdalyje mokėjimų susijusių su kryžminės paramos reikalavimais. Ketvirta. Rūmai vertina kaip priežiūros ir kontrolės sistemas kaip iš dalies efektyves. Trečia. Rūmų pagrindinė rekomendacija ta, kad valstybės narės turi naudotis visą jiems prieinamą informaciją ir išnaudoti galimybės klaidoms nustatyti ir ištaisyti. Noriu aiškiai pasakyti, kad rūmai neprašo vykdyti daugiau patikrinimų. Prašoma geriau įgyvendinti dabar turimas patikrinimo ir kontrolės priemonės. Toks buvo trumpas apibendrinimas 2012 metų DAS audito. Jis rodo, kad e, bendra situacija susijusi su taisyklių laikymusi vis dar nėra iki galo gera. Ir taip pat mūsų pastarėjai veiklos auditai kaimo plėtos srityje taip pat parodo, kad e, situaciją galima gerinti. E, Nustatomi tikslai yra pernelik bendri, projektų atrankos sistema neužtikrina, kad išrenkami geriausi projektai ir neskirima pakankamai dėmesio tam, kam, kam išleidžiami viešieji finansai. Daugiau informacijos apie rūmų specialią ataskaitą yra dešimtame skyriuje rezultatai rodo, kad e, kaimo plėtra yra tas rytis, kuriai nuolat reikia skirti dėmesį. Veiklų planos, planų įgyvendinimas, e, sistemos supaprastinimas, kitą programavimo laikotarpį galbūt padėtų išspręsti aktualias problemas, tačiau kai kuriuose srityse rizika gali ir padidėti. Pavyzdžiui, reikia daugiau skirti skirti dėmesio finansiniams instrumentams. Tam prireiks nuolatinio budrumo iš komisijos, biudžeto kontrolės komiteto ir auditorumo pusės. Labai ačiū uždėmesį ir lauksiu klausimų. Labai ačiū, ponia Budbergytė. Išklausėme auditorumų narių pristatymą, dabar žodis komisarui Čelos. Euh, Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, parlamentarai, auditorumų nariai, pirmiausia, Norėčiau paminėti tris aktualias priemonės, kurios susijusios su mūsų šiandienos diskusija. Pirmiausia, gruodžio 12 dieną komisija paskelbė apie naujas korekcijas dėl 335 milijonų 12 metams, tai būtų 1,2 milijardo finansinių korekcijų. Kaip ir visos finansinės korekcijos žemės ūkio srityje, tai yra grynosios korekcijos. Šie pinigai negali būti pakartotinai panaudoti kitiems projektams. Tai reiškia, kad e, šie pinigai yra galutinai prarasti tiems, toms šalims narėms, kurios klaidų atlieka e, grinosios korekcijos yra labai didelė paskata valstybėms narėms išvengti klaidų ir pagerinti savo valdymo sistemą. Antras dalykas. Neseniai buvo e, pakeistas reglamentas dėl mokėjimų sustabdymo. Ir štai pavyzdžiui, Italijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Slovakijos atvejais regioninių programų atvejai buvo sustabdyti mokėjimai. Be to, 2014 metų e, sausio mėnesį, e, kaip kad nuspręsta pagal BŽUP reformą, naujieji režimai įsigalios, naujosios tvarkos. Ir tai būtų patobulinimai numatyti praėjusiais metais. Na, nuo 14 metų naujosios taisyklės numatys galimybę e, paprasčiau panaudoti šias priemonės ir anksčiau pradėti veiksmus. Trečias dalykas - komisija e, dėl Graikijos atšaukė moratoriumą. Graikijos e, institucijos nebuvo gyvendinusios veiksmų plano dalies tam, kad būtų moratoriumas ir toliau būtų taikomas. Todėl Graikija jau nuo 14 metų turės gražinti sumas. Mes, kaip kad jūs jau ir sakėte, ir toliau susidurėme su klaidų lygiu, kuris nėra tenkinantis. Turime ir toliau dirbti, dirbti šioje srityje. Dėl pirmo ramščio, tai klaidų lygis yra didesnis nei praeitais metais, tačiau ir patys auditorumai mano, kad valstybės narės galėjo pačios identifikuoti tas klaidas, jas ištaisyti ir bent jau apie tai informuoti. Problema nėra AJAX kaip kad sistema, bet šios sistemos nepakankamas naudojimas. Beje, Europos komisija pat, E, patobulino skaičiavimo metodus dėl likutinių mokėjimų. Buvo identifikuotos trys valstybės narės, kaip, narės, kaip kad sakė ponas Piperis, Portugalija, Bulgarija ir Prancūzija. Ir būtent dėl šių trijų valstybių narių daugiausia kilo klaidų lygis. Dėl Bulgarijos ir Portugalijos atveju tai veiksmų planai buvo įgyventinti. Uh, Na, o LPIS problema jau beveik yra išspręsta. 2014 metais auditas vyks Bulgarijoje tam, kad būtų e, galutinai išsiaiškinta, ar LPIS padės išspręsti šią problemą. Prancūzijos atveju e, sudėtingesnė sistema buvo įgyvendinta ir jau <clears throat> gruodžio 12 dieną tam tikrų rezultatų yra pasiekta kitose valstybėse narėse e, horizontalūs veiksmai apimantis e, žemės ūkio sistemas apims. Ateityje tam, kad būtų sustiprinta e, prevencijos ir šankstinio darbo su valstybėmis narėmis kokybė, Agri generalinėme direktorate e, įsteigėme naują darbo grupę, tiesioginių mokėjimų stebėsenos darbo grupę. Ir ši darbo grupė pradės dirbti jau nuo 14 metų sausio. Dabar dėl kaimo plėtros klaidų lygis yra panašus kaip ir praėjusiais metais. Komisija bei valstybės narės ėmėsi e, veiksmų Ir beje, ir toliau šią linkmę dirbsime, kaip kad esame tai jau sakę parlamente. Tačiau tam reikia laiko ir rezultatai jums ryškėti pamažu. E, dėl to, kad čia yra daugiametis programavimo laikotarpis. Daug valstybių narių supaprastino savo e, programas dėl e, praeisiais metais numatyto veiksmų plano naujajame programavimo laikotarpyje komisija bus labai budri, e, kriterijai, e, atrankos kriterijai turėtų būti paprastesni ir paprasčiau kontroliuojami, patikrinami. Norėčiau dar pasakyti, kad 7,9 procentai klaidų lygis nereiškia, kad tiek biudžeto yra išvaistyta. Ne, tai to nereiškia. Net jeigu kaimo plėtros projektas netitinka visų taisyklių, jis gali vis tiek turėti pridėtinės vertės ir pasiekti savo tikslo. Tikslo tiksliau. Kitas dabar dalykas dėl bendrojo valdymo. Vienas, vieno tipo tik tai veiksmai, tiksliau, vieni, vienas bendras veiksmas yra veiksmingas tarp valstybių narių ir e, komisijos. Galiu tik tai pasakyti, kad mokėjimų sustabdymai tik tai e, padės atsakingiams valstybių narių pareigūnams suprasti šios sistemos svarbą. Ponas Piperis kalbėjo apie procedūrinio laikotarpio laikotarpį. Mūsų tikslas yra sumažinti tuos laikotarpius nuo 4-5 metų, kokie dabar galioja, iki 2 metų. E, su naujaisiais teisės aktais turėtume galimybę taip padaryti. Sertifikavimo e, institucijų, nacionalinių sertifikavimo institucijų naujasis vaidmuo taipogi prisidės prie šios priemonės stiprinimo. Nacionalinės institucijos, sertifikavimo institucijos pagal naują reglamentą turės pateikti statistiškai teisingus mėginius, ir turės e, tikrinti atskirų transakcijų teisėtumą. Mes esame pasirengę taipogi techninę ir kitokią pagalbą šioms institucijoms tam, kad jos galėtų vykdyti savo veiklą. Nuo 2014 metų e, kaimo plėtros fondo srityje naujas, e, nauja sistema bus numatyta sustiprinto audito sistemos bus taikomos ir tai yra rezultatas e, ir tai Tiksliau, tai dėl, e, šioje srityje dėl nacionalinių sertifikavimo įstaigų darbo mes galėsime geriau e, dirbti šioje srityje. Pirmą kartą šios kandencijos metu pasisakau dėl komisijos sąskaitų patvirtinimo. Ir galiu tik tai pasakyti, kad mes atstovaujame Europos mokesčių mokėtojų interesus. BŽUP e, turi būti naudinga. Mes be jokios abejonės atsižvelgėme į jūsų pasiūlymus ir daug naudingų pokyčių buvo atlikta būtent remiantis jūsų pasiūlymais. Todėl tikiuosi ir toliau su jumis konstruktyviai dirbti. Dėkoju. Ačiū, pane komisarė. Mes išklausėme auditorumo atstovus ir pono komisarą. Manau, kad kolega Piper dabar norėtų kalbėti, regisi ne. Tad žodis ponė Greslė, prašau. Ačiū ponė komisarė už jūsų pasisakymą. Suprantama, mes ketiname ir toliau dirbti su jumis visos jūsų kadencijos metu. Kitos kadencijos metu taip pat turės vykti bendras darbas. Klausimas yra toks. Kaip turėtų reaguoti agri? Mes be abejo neturim tokio įspūdžio, kad jūs nekreipiate dėmesio į tai, ką mes sakome. Perskačiau 2003 metų auditorumo ataskaitą. Problemos jau tada buvo tos pačios. Nenorėčiau, kad jums susidarytų įspūdis, kad mus nuolatos neramina klaidų procentas. Tačiau klausimas yra toks, kaip veikia administracinės struktūros. Jau prieš dešimt metų jos veikia, pasirodo netinkamai, nes klaidų procentas buvo pernelik didelis, buvo probleminis. Tad visą tai rodo, kad kažkas yra ne taip. Nulatos sakoma, kad štai kitą metą viskas bus geriau. Pras, sakoma, kad kitų biudžetinių laikotarpių viskas bus geriau. Nulatos kalbama apie tokio pobūdžio viltį. Na, aš suprantu, kad viltis dalykas svarbus, tačiau svarbu imtis konkrečių veiksmų. Gleiche Dinge in meinem, in meinem, äh, nach Regisi, kad Europos komisijos veiksmai yra kiek lietokie. Ir valstybės narės nėra visai vienodai traktuojamos, nes kai kurių valstybių atžvilgių buvo imtasi priemonių, o kitų valstybių atžvilgių to nebuvo. Norėčiau paklausti, kaip skaičiuojamas tas likutinis klaidų procentas. Aš pati stengiausi tuo šiek tiek pasidomėti Ir kartais kalbama apie 2 procentus, kartais apie 5 ir neaišku, iš kur tas skirtumas gali toks atsirasti. Kodėl Bulgarijai ir Rumunijai? Buvo pareikštos rimtos pastabos, na ir teisingai tai buvo dažniausiai padaryta, siekiant, kad situacija keistųsi į gerą. Italija, Ispanija, Portugalija 2010-aisiais sulaukė pastabų, 11-aisiais Austrija Tačiau, regis, nieks per nelik nepasikeitė. Kodėl? Kartais reaguojama, kai pakanka 2 procentų klaidų, o kitų atžvilgių priemonių įmonėmis tik tada, kai klaidų procentas pasiekia 5 procentus. Pabandžiau suprasti. Kodėl vienų valstybių atžvilgių priemonių įmonėmis, kitų ne. Jūs kalbėjote apie riziką Bulgarijai ir Rumunijai. Jūs kalbėjote apie riziką reputacijai Bulgarijos ir Rumunijos. Jau tuomet audito rūmai kalbėjo apie problemas Ispanijoje, nes LPIS nebuvo tinkamai uh, apibriešta. Graikija, Rumunija, Bulgarija, Rumunija, Ispanija, Prancūzija buvo minimos nuolatos auditorumų ataskaitos ir komisijas minėjo kaip probleminės ir regis šiandien minimos ir toliau tos pačios šalis. Tad kodėl kai kurios valstybės sulaukė pastabų ir kodėl jų atžvilgių buvo imtas į veiksmų, kitų valstybių atžvilgių jų nesimama. Aišku, padaryti klaidų mažiau negu 5 procentus yra paprasčiau negu mažiau negu 2 procentus. Tad kodėl taikomi tokie dviejopi standartai? Auditorumai sakė, kad reikia užtikrinti geresnę kontrolę, nesiekti kontroliuoti daugiau. Mes jau kurį laiką turime tą pačią problemą. Turime 80 dvi mokėjimo agentūras. Ir taip pat turime sertifikavimo agentūros, jos turi atlikti jums tenkantį vaidmenį. EKPP veikia Graikijoje, norėtume iškirsti atsakymus į šiuos klausimus. Iškėlėme mes tos klausimus, bet nesulaukime tikslių ir konkrečių atsakymų į juos. Jūs mums atsakėte, pateikdami informaciją apie sistemos veikimą, bet mes juk žinom tos bendrus dalykus. Pavyzdžiui, apie EPKB veikimas Graikijoje buvo probleminis. Mes uždavėme klausimus Ir kokia buvo reakcija į finansinės korekcijas? Aš atsiprašau, kad labiau taip ilgai, bet ančiau greičiau atsakymų. Pirmininkas, ačiū ponė Greslė. Klausimų pažerta daug. Bet išklausykime ir kitų kolegių, kolegų klausimus. Ponas Derichovin. Ačiū pirmininkė ir ačiū už pristatymą tiek paskutiniam pranešėjui, tiek auditorumo atstovams. Uh, Ir žinoma, ačiū komisijai, komisijos nariui už tai, kad išsakė savo nuomonę apie situaciją. Žinau, kad klaidų lygis yra rimta problema ir kad bandoma situaciją taisyti. Minėjote likutinę klaidų lygį, kalbėjote apie stebėseną ir galimybę spręsti šitą problemą. Ir žinau, kad tai žiūrima rimtai, tačiau turiu ir klausimų. Pirmiausia, bendro pobūdžio klausimas dėl grinųjų korekcijų. Žinome, kad žemės ūkija tai taikoma jau ir paskui tai bus perkeliama į kitas rytis. Ar manote, kad grinusios korekcijos pradeda sumažinti bendrai klaidų lygį? Ar tai atgraso nuo klaidų? Nes tai tikrai būtų naudinga vertinant grinasias korekcijas kitose biudžetos rytise. Taip pat norėčiau paklausti dėl metodikos pakeitimo. Kaip pasikeitė auditorumų taikoma metodika? Kiti komisijos nariai tai minėjo ir sako man, kad metodikos pasikeitimas turėjo įtakos klaidų lygio padidėjimo. Ar, ma, ar manote, kad taip ir atsitiko, kad metodikos pakeitimas padidino klaidos lygį žemės ūkių srityje? Taipogi norėčiau užduoti klausimų dėl situacijos valstybėse narėse. Uh, vėlgi daug buvo kalbėta apie klaidų lygį ir valstybių narių atsakomybę. Kaimo plėtroje, pavyzdžiui, 32 klausimas savo atsakymę raštu kalbate, kad e, valstybės narės ėmėsi taisomųjų priemonių siekdamos ištaisyti klaidas kaimo plėtros projektuose. Taigi, kokios buvo tos taisomos priemonės, kuris ėmėsi valstybės narės? Ir kitas dalykas, AJAX ir jūs tai minėjote, ir auditorumai savo pristatymuose. Ajax, žinoma, yra nebloga sistema, ji gerai veikia, tačiau gerai veikia tik tuo met, jeigu jai vedama sistema, informacija yra kokybiška ir jeigu valstybės narys ją teko tinkamai. Kaip manote, ar tinkamai valstybės narės taiko AJAX sistemą ir kokių valstybių, e, pamokų galima išmokti iš tų valstybių, kurios ją taiko tinkamai. Labai ačiū. Jean-Pierre Rody žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti komisarą Čiolos atvykusių mūsų posėdį. Ačiū už jo paaiškinimus ir komentarus. Norėčiau dar kartą pasakyti, esu labai nustebęs ir ne viską suprantu kaip Europos parlamento narys. E, nes turiu dar daug klaustukų, daug ko nesuprantu prieš patvirtinant biudžeto vykdymą. E, komisija remiasi klaidų procentu. Tiksliau, audito rūmai, sako, steisto kalbėtojas, naudojasi klaidų tam tikrų procentų. Europos e, komisija teikia atsakymą, štai trečioji dalis, dešimtas punktas, atsako auditorumams. Ir pavyzdžiui, pastebima, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimai nėra susiję su tuo, kad buvo e, išvaistyta neteisėtai visa gauta parama. Kai klausiam auditorumų paaiškinimų, jie sako, kad sukčiavimo atveju neaptinkama, o Europos komisija savo ataskaitoje kalba apie lėšų išvaistimą. Europos komisija dar prideda. Komisija mato, kad žemutinė klaidos riba nurodyta e, auditorumų nesiekia reikšmingos ribos. Ką tai reiškia? Ar yra kažkokia nustatyta reikšminga riba? E, nes audituojant ateityje juk reikėtų artėti prie e, tarptautinių standartų nustatytų viešajam sektoriui, kad Europos parlamentas galiausiai galėtų žinoti, kas ir kaip. Ir aš, kaip jau sakiau, man labai sunku susidaryti nuomonę, kadangi pirmiausia, labai nedaug, tik 180 tų mėginių vadinamųjų tikrinimų atlikta, e, juk mokėjimo atliekama žymiai daugiau, e, nes mokėjimai taip pat susiję ir su pasidalintojų e, valdymu. Aš labai dažnai Klausiau, kodėl būtent 180 tikrinimų buvo pasakyta, kad tai atitinka numatytų standartus taip ir panašiai. 95 procentai tiek siekia pasitikėjimo lygis. E, kaimo plėtros antras ramstis e, siekia 11,3 procentus. Čia nuo 4,5 procentų iki 11,3 procentų, tai yra klaidų procentas, tai yra, tai yra didžiuliai skaičiai. Ir jeigu auditorumai mano, kad 11,3 procentai siekia klaidų procentais, tai tuomet tai reiškia, kad tų, tų klaidų yra tikrai labai daug, to siekia daugiau negu nereikšminga kažkokia riba. Ir čia komisija turėtų rimtai pasiaiškinti, kas ir kaip. Man tikrai sunku susidaryti nuomonę ir aš dar kartą norėčiau pasakyti, jog reikėtų peržiūrėti, kaip veikia mūsų sistema. Tai nereiškia, kad auditorumai ir komisija neturi mums teikti ataskaitų apie pasidalytą į lėšų valdymą. Pranešime iš tikrųjų labai daug dalykų, kurie yra įdomus, susiję su valdymu. Ir dabar dar keletas dalykų dėl tų to paties sudėtingumo. Aš jums sakiau, ponė komisarė, kad savo atsakymuose galėtumėt parodyti Europos komisijos politinę valią, supaprastinti egzistuojančias taisyklės. Aš esu išrinktas centrinėje Prancūzijos dalyje, Korezo departamente ir kai mūsų ūkininkai nori gauti paramą, jiems labai sunku susigaudyti, kas ir kaip. Žemės ūkio rūmai rengia e, prašymų dokumentus ir paskui viskas vyksta taip, kad ūkininkai nebesupranta, viskas yra taip sudėtinga, viskas tie skaičiavimai tokie sudėtingi, kad ūkininkai nieko nebesupranta. Prasideda administruojamos ekonomikos sistema, kuri nėra gera, reikėtų daug ką supaprastinti ir galėtume patvirtinti politinę valią atlikti tą supaprastinimo darbą. Na ir paskutinė pastaba. Man kilo klausimas, ar nereikėjo savo darbo programoje, apie tai buvom kalbėjau komitete, numatyti daugiametį vertinimą kadencijos laikotarpiui. Mes čia atliekam kasmetinį vertinimą. Jūs sakėt, pane komisarė, kad, atly, kad klaidos buvo taisomos, buvo taikomos korekcijos taip pat. Tai reiškia, kad ES interesai, pasak jūsų, yra tinkamai saugomi mes netliekame daugiamečio biudžeto vykdymo patvirtinimo, nes turime to DAS e, daugiamečio. Tiesiog sakome, kad 80-95 procentai visko vyksta teisingai ir kad 5 procentai viso labo biudžeto lėšų būna prarandama. Na, gaila, kad e, nėra atliekamas daugiametis vertinimas. Ir apibendrinamas norėčiau padėkoti, ponė komisarė, už jūsų atsakymus. Supratau, kad kitos kadencijos laikotarpiu turite Vokietijos palaikymą, kai dėl Prancūzijos, kol kas savo nuomonės nepareikšiu, bet Prancūzijai liepta ištaisyti daug klaidų, tai nežinau, kaip elgsiuosi dėl to. Tad šiaip ar taip norėčiau padėkoti už atliktą darbą, nenorėčiau sulyginti su jūsų pirmtaku, tačiau jūs iš tikrųjų pats irgi nuveikėte pakankamai daug. Dėkoju. Ja, merci beaucoup, euh, monsieur kolega. Pirmininkas, ačiū kolegai Odi. Der nächste auf der Liste ist Jens Geier. Bitte schön. Danke, Herr Präsident. Auch ich möchte mich. Äh, Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie kolegų padėkos žodžių už auditorumo atliktą darbą. Noriu padėkoti komisarui už jo pranešimą. Pone komisarė, jūs galbūt pasijusite kaip žirgienas rate, kuris bėga, bėga, sukasi, sukasi, ratas sukasi vis greičiau, bet fizikos dėsniai nugalėjo ir jums ne viską, nesu visko pavyksta susidoroti. Jūs nesate mano politinės šeimos atstovas. Mes pasakome už reformas ir mes manome, kad jūsų siūlomos reformos nusipelno paramos. Europos parlamentas mane, kad BŽP reforma bus sėkmingai gyvendinta, parlamentui pavyko ją šiek tiek pakreipti savo norimą linkme, teisingą linkme mūsų manimu. Ir kalbėtojas išsijungė mikrofoną. Na štai mikrofonas vėl įjungtas. Mes galbūt E, esame šiek tiek kalti dėl to, kad kai ką norėjome daryti savaip, ne taip, kaip jūs buvote siūlęs. Gal dėl to kažkas įvyko ne taip. O dabar norėčiau pakalbėti štai apie ką. Vokietija gavo blogiausią įvertinimą lyginant su, kada, su kokiu nors ankstesniu laikotarpiu. Pas mus pastebėtų klaidų procentas yra tikrai didelis. Europos komisija vertina šį pranešimą labai atidžiai. Džiaugiuosi matydamas, kad buvo e, sumokėta viskas, kas priklausė atlikti pagal nustatytas korekcijas. Kalbėjom apie regioninę politiką. Su komisija irgi čia ne vis. Ne dėl visko sutarėme. Norime, kad regioninė ir žemės ūkio politika būtų intensyvesnė. 2 milijardai eurų vis dėlto yra nemaža suma Tikrai vertas pamastymo yra tas skaičius. Ir dabar norėčiau perėti prie to, ką minėjo kolegė Greslė. Lėšų išieškojimo procedūros yra pernelyg ilgos, jos turėtų būti paspartintos. Ir dabar mano klausimas. Regioninės direkcijos turėtų taip pat veikti greičiau. Man kilo klausimas, ar nereikėtų harmonizuoti e, egzistuojančių taisyklių tarp generalinių direktoratų. Agri, pavyzdžiui, galėtų ieškoti įkvėpimo te, toje srityje, ką veikia regio generalinis direktoratas, nes ten buvo veikiamas sėkmingai, galbūt galima harmonizuoti tuos dalykus. Ir tai antras klausimas. Vakar matėme, kad labai išsiskyrė nuomonė su ponu Hanna. Ponas Piper prisimena puikiai skaičius ir jis sakė, kad 10-12 procentų jo darbuotojų užsiemė auditu, o mūsų pranešėja tokie skaičiai stipriai nustebino. Norėčiau paklausyti, kiek agri direktorate yra žmonių atliekančių auditus. Jeigu agri komitete daugelis e, darbuotojų užsimtų auditais, daug kas gal galėtų vykti greičiau. Ir dabar mano trečias klausimas. Sudėtingą klausimą užduosiu, provokuojantį. Jeigu veikia lėšų išieškojimo sistema ir jeigu jums remiant yra gyvendintos priemonės paspartinti toms procedūroms, Jūsų manimų, kiek reikėtų laiko laukti, kad tos priemonės pagerintų klaidų skaičių. Pirmininkas, ačiū, ponė Ger. Ponas Mulder, prašau, žodžiu, prašau. Ačiū, pirmininkė. Jau seniai sakoma, kad pirmasis ramstis yra toks švytintis pavyzdys biudžeto srityje, nes klaidų lygis yra mažiau negu 2 procentai. Pernai taip neatsitiko. Padėtis buvo blogesnė ir labai apmaudu, nes anksčiau buvo sakoma, kad AJAX sistema yra paprasta sistema, kad ją lengva patikrinti ir um, klaidas lengva ištaisyti. Tačiau šiemet klaidų lygis pagal pirmąjį ramstį dar didesnė didesnis klaidų lygis ir galbūt nuolatinės ganyklos ir yra priežastis, tačiau jeigu klaida yra sistemoje, kodėlgi ji nebuvo ištaisyta praeitais metais ir kokia yra tikroji priežastis to, kad komisija negalėjo sumažinti klaidų lygio iki 2 procentų. Ačiū. Labai ačiū. Kolega Karpenti salėje sėdi, Taigi dabar buvo užduota nemažai klausimų, komiteto nariai išsakė savo susirūpinimą. Prašau, atsakykite. Piper. Pirmiausia, ponas Piperis e, išsakė tai, į ką jau uždalies esu atsakęs, bet aš norėčiau kitus jo kalbos aspektus susikoncentruoti. Jūs kalbėjote apie skirtingą traktavimą skirtingų valstybių narių. 2007-2008 metais, kad dabar tos problemos tęsiasi iki 13 metų, sąskaitos vis neuždaromos. Aš norėčiau štai ką pabrėžti. Pagrindinis komisijos tikslas auditų ir analizių yra pateikti pakankamą patikinimą dėl Europos biudžeto vykdymo. Kai komisija mano, kad tų priemonių nepakanka, tada įmamasi yra kitų. Komisijos požiūris yra daugiametis dabar, pagal dabartinę sistemą kai audito pagalba X metais valstybėje nariai identifikuojame problemą, mes galime e, veikti 24 mėnesių laikotarpyje. Tai būtų x-24. Įsivaizduokime, kad suradus tą problemą, jį gal egzistavo ir prieš metus, ir dar anksčiau. Todėl mes toms valstybėms narėms e, pageidaujame veiksmų plano, tos valstybės narės yra stebimos metus, du, kol e, problema yra išsprendžiama ir per tuos metus x plus 1, x plus 2 ir taip toliau yra taikomos korekcijos. Tam, kad užfiksuotume realius pokyčius valstybėse narėse, reikia ilgo laiko tarpo kiekvienos valstybės narės atveju yra taikomas skirtingas požiūris ir generalinėme direktorate yra rengiamos ataskaitos vieneriems metams. Pagal taisyklės yra taip, kol e, klaidų lygis neperžengia materialaus lygio 2 procentų, tai generalinis direktorius finansinių rezervų negali pareikšti. Jis gali pareikšti rezervus dėl reputacijos tik tai. Tai pavyzdžiui, jeigu klaidų procentas yra mažesnis nei 2 procentai, tai čia gali atsirasti um, išlygos dėl reputacijos. Priminsiu, kad e, klaidų lygis e, peržengia 2 procentų lygį net ir auditorumo ataskaitose visai neseniai tik tai. Todėl tų e, finansinių išlygų buvo mažai. Na, o šiais metais, na, ar bent jau 2011 metais, kaip kad auditorumai minėjo, komisija, norėdama užbėgti problemams už akių, nes buvo pamatyta, kad klaidų lygis viršyje 2 procentus, Agri generalinis direktoratas peržiūrėjo savo klaidų lygio vertinimo ir skaičiavimo sistemą. Nauj, naujos vertės čia yra įvestos ir štai dabar yra numatytos finansinės išlygos. Vėlgi dabar, ponė Greslė, kai kurioms valstybėms narėms e, išlygos arba rezervai 5 procentų, kitoms valstybėms kito, narėms kitokie skaičiai yra nustatyti. Ogi pirmiausia, todėl, kad, kaip ir sakiau, remiamas yra metinėmis ataskaitomis. Metinėse ataskaitose, jeigu klai, bendras klaidų lygis peržengia 2 procentų lygių, lygį, tai tada generaliniai direktoriai nustatė, kad štai pavyzdžiui, jeigu atimtume Prancūzijos, Bulgarijos ir Lenkijos klaidų lygį, tai bendras klaidų lygis būtų mažesnis nei 2 procentų. Mes identifikavome, kad būtent šiuose valstybėse narėse yra didelis klaidų procentas. Būtent todėl čia yra tam tikrų priemonių imtasi. Bet tai nereiškia, kad kitose valstybėse narėse nėra įmamasi veiksmų identifikuojant problemą taikomos korekcijos x minus, iki, netgi iki x minus dviejų metai laikotarpio tai yra daroma, tai buvo padaryta Bulga, Bulgarijos, Portugalijos, Rumunijos atveju, net jeigu Rumunija ir nebėra dabar um, toje rezervinėje grupėje. iš tų trijų valstybių narių dabar Bulgarijos ir Portugalijos atveju jau anksčiau yra buvę išlygų dėl reputacijos, todėl jau anksčiau buvo taikomi veiksmai, taigi dabar buvo įgyvendinamas veiksmų planas. Portugalijos atveju, dviejų pastarųjų audito ataskaitų atveju buvo konstatuota, kad problema yra ištaisyta. Visai nesenas auditas nustatė, kad Bulgarijoje taip pat uh, yra ištaisyta situacija, tačiau auditoriai pageidauja atlikti dar vieną auditą Bulgarijoje tam, kad būtų įsitikinta, kad e, pagal LPIS sistemą tikrai problema yra išspręsta. Toks jau yra mechanizmas, mums reikia laiko. Nes štai dabar 13 metais mes tik tai, tik tai vertiname 11 metų išlaidas. Ir jeigu užfiksuota problema 2011 metais, korekcijos gali siekti net ir 9 metus. Ką pirmiausia norėčiau dabar pabrėžti? ES finansiniai interesai yra apsaugomi grinųjų korekcijų sistemomis. Tai čia būtų tiek pirmojo, tiek antrojo ramščio atveju. Antras dalykas, jūs esate teisūs. Tam tikrais atvejais mūsų instrumentai nebuvo tam tikrais atvejais pakankami tam, kad pakankamai greitai būtų klaidos ištaisytos, nes korekcijų pritaikymas kartais užtrunka. Kodėlgi tai užtrunka? Automatizmo principas turi tam tikrų ribų. Mes privalome valstybėms narėms pagal galiojančius teisės aktus suteikti galimybę apsiginti. Jeigu, pavyzdžiui, valstybė nari mano, kad klaidų lygis procentas mažesnis, tai turi galimybę jį tai įrodyti. Mums reikalingas tas vadinamasis taikinimo laikotarpis. Mes kaip ir galime sujungti keletą etapų, kaip kad e, Agri generalinėme direktorate buvo nustatyta ir taip galima būtų sutrumpinti šį laikotarpį. Mes stipriname valstybių narių skatinimo sistemą, ne vien tik tai jau minėtamomis priemonėmis, kuriomis saugomi ES finansiniai interesai. Štai praeitais metais BŽUP finansinėme reglamente numatėme galimybę taikyti mokėjimų sustabdymo ir nutraukimo E, priemonės. Dabartinis reglamentas mums tai e, leidžia. Kaimo plėtros atveju, kaip jau tai yra taikoma ir buvo tiksliau anksčiau taikoma, nu, na, o nuo 2014 metų laikinas e, sustabdymas bus galimas pritaikyti pirmam ir antram ramščiui. Tiesiog e, jeigu eilinio patikrinimo audit metu būtų užfiksuojamos problemos, galima būtų laikiną sustabdymą pritaikyti. Tai būtų tokie paskatinamieji mechanizmai. Na ir dar be to dar yra keletas problemų BŽUP, kurias reikia ištaisyti. Panas Gairis sakė, kad dėrybose teko įtraukti tam tikrus elementus, kuriems komisija nepritarė dėl siekiant su paprastinimo. Antrajame ramstie yra numatyti supaprastinti mokėjimai, fiksuotos korekcijos ir štai dabar uh, valstybių narių siūlomams kaimo plėtros programams mes taip pat ir patikrinamumo kriterijus taikysime. Na, o kas dėl pirmojo ramščio, audito rūmai identifikavo e, nuolatinių ganyklų kriterijus atitinkančių e, žemės sklypų problemas. E, žemės plotų e, matavimo problemos, ribų nustatymo problemos, tai e, visos šios problemos jau yra identifikuotos. 2003 metais mes e, nustatydami kompleksinį paramos susijimą jau numatėme, kad e, dėl pernelyg griežtų sąlygų realybė šiek tiek gali lengvai skirtis. Todėl dabar esame numatę supaprastinimo priemonių. Taigi dabar paskatinimo priemonės plus supaprastinimo priemonės yra numatytos ir būtent jų dėka stengsimės pagerinti situaciją klaidų lygios rytyje. Mes būtent taip siekiame uh, E, apsaugoti finansinius interesus. Daugiau nei vienas milijardas eurų sudaro šiek tiek daugiau nei 2 procentus BŽUP, o tai apima iki šiol identifikuotą klaidų lygį. Kaip Jūs matote, finansinės korekcijos didėja, daugėja, nes sistema veikia. Ir net be išlygų metinėje ataskaitoje korekcijos yra taikomos. ES biudžeto interesai tikrai yra apsaugojami, tačiau tikrai galima būtų dar patobulinti situaciją klaidų lygio srityje. Kodėlgi dabar reikėtų patvirtinti e, biudžeto, biudžeto įvykdymą būtent tokia situacija? Pirmiausia, todėl, kad e, esamomis priemonėmis mes saugome biudžeto interesus, bet to buvo imtasi priemonių tam, kad būtų stiprinamas valstybių narių ir sertifikavimo institucijų vaidmuo. Mes e, pakoregavome atitinkamą sistemą tam, kad galėtume dirbti su sertifikacijos sistema. E, Agri generalinėme direktorėte turime specialią darbo grupę dirbančią su įgyvendinamumu ir su um, planais. Taip pat dar yra laikino sustabdymo ir nutraukimo priemonė. Aš Taipogi manau, kad kartu dirbdami mes turime stiprinti valstybių narių atsakomybę. Štai pavyzdžiui, kaip audito rūmai jau sakė, yra tokių klaidų, kurios, valsty, kurios valstybės narės gali pačios ištaisyti. Agri generalinėme direktorate audito, auditorių skaičius buvo padvigubintas netgi. Tačiau Mes nenorime vien tik tai represinių priemonių. Mes dabar e, sukūrėme tą papildomą darbo grupę, kuri dirbs iš ankstinėme etape. Tai yra dirbs tuo etapu iki mokėjimų e, bus dirbama su sertifikavimo institucijomis tam, kad kontrolės patikrinimo procedūros būtų supaprastintos ir aiškesnės. Nes kaip kad audito rūmai sakė, e, valstybių narių procedūros yra sudėtingos, kompleksiškos ir labai dažnai skirtingai tikrintojai ir paramos gavėjai interpretuoja tuos pačius dalykus. Taigi visą tai <clears throat> mes jau turime. Toliau, ponė Greslė uždavė e, techniškesnių klausimų, aš jau esu iš dalies į tai atsakęs, kaip apskaičiuojamas yra likutinis. E, E, skaičius, likutis tas. E, mes nesiremame vien tik tai mokėjimo agentūrų patikinimais. Ir e, patikrinimų rezultatais mes taip pat numatėme naujų kriterijų. Agri generalinio direktorato audito rezultatai tai būtų ir audito rūmų atliekamų auditų rezultatai čia būtų įtraukiami. Taigi dabar sudėjus kartu į vieną e, krūvą visus šiuos kriterijus galima nustatyti klaidų lygio riziką ir nuo 2014 metų sertifikavimo įstaigos turės reprezentacinį mėginį atlikti ir pristatyti rezultatus. E, tik tai sertifikavimo įstaigos gali tai padaryti. Mes kiekvienai 20, iš 28 valstybių narių negalėtume to padaryti. Bet mes esame pasirengę padėti visokiojopai sertifikavimo įstaigoms. Jau sakiau, kodėl skirtingai traktuojamos valstybės narės ir iš kur tas skirtumas tarp finansinių korekcijų ir išlygų arba rezervų metinėse ataskaitose finansinė korekcija yra taikoma nepaisant to, ar yra išlygų ar ne, nes e, siekdami finansinių inter, interesų apsaugos turime taip daryti. E, Metinės ataskaita, kuri yra tam tikra momentinė nuotrauka, E, leidžia pareikšti reputacinę išlygą, net jeigu ir klaidų lygis neperžengia 2 procentų lygio. Dabar dėl valstybių narių atliekamos kontrolės e, kokybės. Jūs minėjote Graikiją, KPP mokėjimo agentūrą. Graikija Graikijai buvo taikomos finansinės korekcijos jau ilgus metus, dabar Graikija turės gražinti lėšas, nepaisant anksčiau galiojusio moratorimo. Taigi veiksmų planas nebuvo įgyventinamas, mes nutraukėme moratorimą ir paprašėme gražinti lėšas. Tačiau LPIS sistema praktiškai buvo padengta Graikijoje. Taigi dabar mes manome, kad mes turime pakankamai garantijų dėl e, duomenų bazės. Na, dar taip pat yra ir e, kokybės klausimas, tikrinimų kontrolės kokybės klausimas, kaip e, visa tai bus daroma mokėjimų institucijose. institucija, kuri mus, mums teiks garantijas dėl Graikijos, nebus mokėjimo agentūra, o bus ties, e, tiesiog ta sertifikavimo institucija, kuri yra nepriklausoma nuo mokėjimo agentūros. Ponas Vogan Kelly uždavė klausimą dėl metodologijos pakeitimo auditorumuose. Praeitais metais daug apie tai diskutavome. Uh, praeitais metais jau tai sakiau, aš negaliu e, komentuoti metodologijos pasirinkimo klausimą, audito rūmai gali patys pasirinkti. Mes, mm, jeigu manome, kad metodai netinkami, tai iš karto pasakome. Praeitais metais jau sakiau, ekologinis kompleksiškas susijimas, paramos susijimas mums netinka, nes tai neturėtų būti kriterijus tiesioginėms išmokoms. Audito rūmai e, savo ataskaitoje pažymėjo, kad pirmo ramščio atveju 0,4 procentus tai tik tai sudaro, o antro ramščio atveju 0,2 procentus tai sudaro. E, Čia dar reikėtų atsižvelgti ir į intervalą klaidų, per kurį gali iškilti klaidų lygis. Ponas Odi kalbėjo apie imties arba mėginio klausimus, galbūt audito rūmai atsakysi tai dabar dėl to, kaip išleidžiami yra pinigai. E, mes komisijoje manome, kad mes būtent tai ir darome, nes viena vertus giname finansinius interesus, Kita vertus, komisija ir komisaras turi, yra atsakingi už politikos pritaikymo rezultatus. Mes atsakingi ne tik tai už tinkamą lėšų panaudojimą, bet mes atsakingi už praktinį pritaikymą ir rezultatus politikų. Todėl štai pavyzdžiui, kaimo plėtros srityje, jeigu pernelyg supaprastinsime priemonės, tai kaimo plėtros reglamente liks tik tai 3-4 priemonės vienodai taikomos e, visoms valstybėms narėms ir taip mes nebesugebėsime atitikti BŽUP tikslų. Taigi čia yra kaip ir tam tikra pasirinkimas tam tikras, ar mums reikalingas tik tai žemas matematinis klaidų lygis, E, neatsižvelgiant į politinius tikslus, o galbūt mums svarbesni yra politiniai tikslai taikomi priemonėmis, e, kurios užtikrina kaip įmanoma didesnį patikrinamumą ar kontrolės lygį. Dabar dėl bendro darbo ir pasikeitimo nuomonėmis su agri generaliniu direktoratu, tiksliau tarp direktoratų, tarp regi ir agri. Dabar yra taikoma ta vadinamoji horizontalioji taisyklė, taikoma absoliučiai visiems direktoratams. Dabar dėl lėšų susigražinimo. E, iki šiol egzistavo šioks toks skirtumas, nes žemės ūkio atveju korekcija buvo grinoji tie pinigai, kurie yra susigražinami, kurie grįžta į komisiją, e, grįždavo tiesiai į biudžetą ir, nebe, ir nebegrįždavo valstybėms narėms. E, taigi tas harmonizavimo procesas nuo 14 metų ir toliau bus tęsiamas ir toliau mes dirbsime kartu. Ponas Mulderis dėl Ajax sistemos e, pasisakė. Savo įžanginėje kalboje jau sakiau, aš ir toliau manau, kad e, ši sistema yra gera. E, čia aš kalbu apie išmokas pagal plotų sistemas. Kodėlgi šiol problemų nebuvo ir dabar jos iškyla? iš savo ketverių metų patirties ir e, remdamasi savo patirtimi po reformos galiu pasakyti štai ką. Jeigu patikrintume 2002, 2003, 2004 metus, vietoje atliekama kontrolė remdamos, remdamosi kompleksiniu paramos susėjimu. Būdavo atliekami mokėjimai plotams pagal plotą. E, vieno, vieno, viename gamybos segmente. Taigi e, būdavo viskas labai aišku, labai griežtai pribota. Jeigu, pavyzdžiui, viename žemės plote yra tai, auginama viena kultūra, tai e, tada yra e, E, galima pritaikyti tą taisyklę. Nuo 2004 ir vėlesniais metais buvo padidintas e, plotas e, žemės ūkio sklypų, kurie gali gauti paramą. Taigi dabar tie plotai padidėjo ir nebūtinai visos dalis tų žemės ūkio plotų buvo dirbamos ir ne visada aiškas buvo jų ribos. Taigi būtent čia iškilo problemų dėl e, konkretaus identifikavimo vietoje ir dėl duomenų duomenų bazėje. Aš tikiuosi, kad 14 metais ši problema bus išspręsta, nes e, esame peržiūrėję nuolatinių ganyklų e, apibrieštis, e, taip pat ir reikalavimus atitinkančių žemės ūkio plotų apibrieštis buvo peržiūrėta. Aš ir toliau manau, kad sistema yra gera, tiesiog turime tobulinti duomenų bazės duomenis. Kaip jau ir sakiau, turime gerinti patikrinimų ir kontrolės kokybę. Ačiū. Ja, Dank, äh, komisar. Ačiū, pane komisarė. Ačiū už tuos atsakymus, kurie sulaukė reakcijos iš karto frakcijoje. Ponui Piper žodis, paskui ponė Greslė. Ačiū, ponė komisarė. Turiu pasakyti, kad jūsų atsakymai yra pakankamai tikinami. Manau, kad jūsų dėka daug ką sužinojom. Jūs minėjote, kad klaidų procentas yra apskaičiuojamas pagal procedūras, kurios yra lingesnės, kurios kurios yra pakankamai ilgos. Man vis tiek sunku yra kai ką suprasti, kokios yra jūsų ateities prognozijas. Nežinau, ar jūs bus įgyvendintos kada nors, paimkime kaimo plėtrą, čia kalbam apie supaprastinimą. Tikintis, kad su atlikus supaprastinimu sumažės klaidų procentas, nes bus išieškamos fiksuotos sumos, nes e, nebus išieškomos e, ypač mažos sumos, kokių dešimties centų, pažiūrėjau, bus ieškoma. Bet e, jeigu klaidų procentas 6,8, tai vis tiek yra pernelyg daug. Nežinau, ar pavyks įgyveninti tai, ką jūs mums žadate. Na, aišku, tai būtų malonu, jeigu taip įvyktų. Ne viską supratau ir iš jūsų paaiškinimų dėl žemės e, plotų identifikavimo ir jų matavimo. Lankiausi Portugalijoje, Vokietijoje, kaimo vietovėse, Bradenburgo, Vokietijoje konkrečiai regione. Jungiau savo GPS įrangą, kad galėčiau išvengti kamščių ir tuo būdu atsidūriau kaime. Aš važinėjau visai neprabangiu automobiliu, labai paprastu automobiliu su paprasta GPS sistema ir pamačiau pagal tai, kur atvažiavau. Ir remdamas į Google Earth sistemą galiu pasakyti, kad nustatymo ribos yra pakankamai aiškios. Aš galiu savo sistemą aiškiai nustatyti, kur aš esu, kur aš važiuoju, kur yra keliai ir panašiai. Ar nebūtų galima Portugalijoje ir Prancūzijoje pritaikyti panašią sistemą, nes 2007 metų tose šalyse yra besikartojančių problemų. Tad aš nesuprantu, man atrodo, jau seniai reikėjo imtis priemonių šioje srityje ir manau, kad tam yra atėjęs laikas, reikia veikti skubiai, kad būtų galima efektyviau dirbti ateityje, kad dėl finansinių grinųjų korekcijų. Susidarė įspūdis, kad jūs kažkaip neaiškiai čia formuluojate savo poziciją. Sakoma, kad e, dabartinės penkių metų trukmės procedūros turėtų trumpėti iki dviejų metų, bet juk norėčiau sužinoti, kaip įmanoma tokios spartos pasiekti. Tai štai, tie tokie buvo likę man du klausimai. Pirmininkas dėkoju, suteiksiu žodį poniai Greslė. Prašau, gerbiamą kolegę. Pone komisarė, nuo šio savaitgalio jau darbuojusi prie šių dokumentų, skaitau, skaičiau ir jūsų direktorato ataskaitą ir skaičiau visą eilę kitų dokumentų ir bandžiau jūs suprasti. Norėčiau grįžti prie nuolatinių ganyklų problemos ir IPS. E, ponas Piper minėjo, kad tai yra problema daugelį šalių. Portugalijoje, pavyzdžiui, nuo 2006 metų ta problema yra žinoma. Europos komisija, be kita ko, nuo 2008 metų, o Prancūzija nuo 2007 sudarė, sudarė, numatė tam tikras išlygas. Tad norėčiau paklausti, ar reikia tiek daug laiko klaidoms ištaisyti, nes iki šiol tos klaidos neištaisytos. Kyla klausimas, gal tai yra tų šalių ketinimas apeiti sistemą tyčia daryti klaidas. Tai to, tuo atveju čia jau net nebe klaidos, o sukčiavimas sistemos atžvilgių. Problema yra ta, kad tie, kurie tyčia daro tokio pobūdžio pažeidimus, išlošia iš to. Tai ir yra problema. Galiausiai. Išieškomos tik labai menkos lėšos. E, valstybės narės gauna daug daugiau naudos iš to, negu iš jų paskui išieškoma. Aš nenoriu, kad būtų išieškoti tie pinigai, bet noriu, kad būtų pakeista pati sistema, kad nebūtų būdų sukčiauti. Nežinau, kaip galima priversti valstybės narės elgtis korektiškai. Nuo kada Europos komisija yra informuojama apie tą sisteminę problemą. Jūs kalbėjote apie e, grinasias korekcijas, bet mano supratimu reikia ne to, nes valstybės narės gauna daug daugiau naudos, negu paskui koreguojant iš jų išieškoma. Yra tokių valstybių narių, kurios jau seniai demonstruoja turinčio šią problemą. Man atrodo, kad tai tikrai nėra klaidos šiuo atveju, bet tai yra tyčinis sprendimas. Aš pati, dabar klausimas apie Graikiją, aš pati du kartus lankiausi Graikijoje su biudžeto kontrolės ir ekon komiteto delegacija. Graikijoje sakoma, kad štai bus stamdomas moratoriumas 25 milijonai eurų nuo 13 metų rugsėjo E, nebuvo išieškoti, nes AIP sistema pasirodo tinkamai neveikia. Komisija, kai ją kreipėmės, prisiekdavo kiekvieną kartą visais dievais, kad viskas bus padaryta, kad e, lėšos būtų išieškotos. Praėjo trejai metai, problemą tebe turim. Mums sakoma, anksčiau sistema neveikia, už tai dabar veikia. Man susidaro toks įspūdis, kad mus tiesiog vedžioja už nosies. Jūs štai sakote, kad problema, e, žinoma, nuo 2007 metų, tai kodėl neišsprendžiama? IGS ir LPIS sistemos jau yra įdėktos ir veikia, o rezultatas vis tas pats. Ar galima bus sulaukti, kad 2015-aisiais kas nors pasikeis? Tad klausimas būtų toks, o kodėl mes ir toliau duodam pinigus, jeigu nieks nesikeičia, ponas Odį. Norėčiau sureaguoti į Ingės, kolegės Ingės pasisakymą, pratesti jos mintį. Iš šių diskusijų matome, kad e, pasidalėjamasis valdymas jau kaip ir baigia išsikvėpti. E, tai būtų buvę puikiai pritaikoma, pritaikoma penkioms, šešioms valstybėms narėms, bet mes esame pernelyg gausus dabar. Aš e, sakyčiau, kad ES reikalinga reikalingos atskiros savos e, finansinės tarnybos. E, ponas komisaras sakė, e, kad nėra pakankamai auditorių, todėl dabar remsime sertifikavimo įstaigų rezultatais. Tačiau štai dabar, atrodo, su kolege buvome Prancūzijoje ir lankėme sertifikavimo įstaigoje. Aš esu įsitikinęs, kad ta įstaiga nėra nepriklausoma sertifikavimo ir audito įstaigos ministrui, ministro kom, sričiai priklauso. Būtent jis skiria darbuotojus iš šias įstaigas. Todėl į, jeigu mes ir toliau taikysime bendrojo valdymo principą, tai tada uh, E, nacionaliniai auditorumai turėtų čia įsikišti. Nacionaliniai auditorumai yra nepriklausomi, o ne valstybės tarnyba. Aš šiaip esu pasisakantis už bendrojo valdymo panaikymą, bet jeigu jau tą principą išlaikytume, tai kaip tada audituosime bendrąjį valdymą valstybėse narėse? Aš visiškai pritarčiau kolegės Ingės būkštavimams čia. Ačiū. Pone Greslė kažką dar pamiršo. Uh, Taip, gerbiamas komisijos narė, aš norėčiau taip pat dėl Rumunijos pasisakyti. Šiuo metu Rumunijoje keičiama baudžiamoji teisė, labai rimti pakeitimai yra numatyti, nerimo tai kelia. Aš norėčiau sužinoti, kaip bus su Europos lėšomis. Pirmininkas, dėkoju, jeigu nėra kitų norinčių pasisakyti, aš taipogi klausimą užduosiu komisarui. Jūs e, ir iš jūsų pasisakymo, ir iš kolegų pasisakymų atrodo, kad yra rimta problema naudojant Europos lėšas ir tai tikrinant. Labai dažnai tai yra susijęs su teisinė situacija. Yra registrai, prievalė teikti ataskaitas, skirtingi valdysenos lygiai. Jūs sakote, kad sistema bus patobulinta. Turime dabar naująją BŽUP, ji buvo visai neseniai patvirtinta. Norėčiau dabar sužinoti, ką jūs komisijoje manote, ar bus lemiau dirbti rem, remintis naujaisiais teisės aktais, ar sudėtingiau tik tai. Ačiū. Look, monsieur, uh, monsieur Piper. Pone Piperi, jums atsakysiu. Dėl antrojo ramščio, kaip sumažinti klaidų procentą? ranką pridėjęs prie širdies galiu pasakyti tą, ką jau sakiau praeitaisiais metais. Jeigu mes norime išsaugoti kaimo plėtros politiką su tikslais, kurie atitiktų regionų ir visos ES lūkesčius, Tai e, mano manimu sudėtinga būtų pasiekti mažesnį nei 2 procentų klaidų lygį, jeigu taikytume dabartinę klaidų apskaičiavimo sistemą. Būtent todėl esu išplatinęs sąrašą su gerosios praktikos, gerosios praktikos projektų pavyzdžiais. Viešųjų pirkimų e, požiūrių tos klaidos galbūt e, būtų traktuojamos kaip ir rimtos klaidos, bet tikslai yra pasiekiami. Taigi čia yra kaip ir konfliktas, jeigu mūsų tikslas yra mažiau nei 2 procentai, e, tai e, politinių tikslų bus sudėtinga pasiekti. Tačiau e, kita vertus, bendrasis klaidų lygis toks kaip 7 procentų yra per didelis ir tikrai reikia jį mažinti. Kaipgi galima būtų tai padaryti? Jau paminėjau keletą horizontaliųjų priemonių, kurio, kurių imsimės tam, kad e, valstybės narės e, daugiau dėmesio skirtų patikrinimams. Kaip jau ir buvo pasakyta, valstybėse narėse kai kurios klaidos gali būti užfiksuotos ir ištaisytos. Taigi čia reikia paskatų tam, kad valstybė narė prisimtų savo kaip partnerio funkciją ir kad valstybė narė tinkamai e, patikrinimus atliktų. Bet tai čia jau yra žmogiškos klaidos kontrolės procese ir turime imti privalomo pobūdžio priemonių tam, kad pata, pato, pagerintume situaciją. Taip pat e, Mm, siekdami su paprastinimu e, Taip pat esame numatę supaprastinti e, sistemą. Štai pavyzdžiui, tam tikromis, tam tikromis situacijomis tinkamumo kriterijus apibrieštume. Jeigu Na, jūs ko gero dabar girdėsite valstybės narės ministrus sakant, kad komisija e, piknaudžiauja savo galiomis. Dabar dėl kaimo plėtros programų, jeigu e, priemonės pernelyg sudėtingos bus ir jeigu e, valstybės narės e, nepasinaudosiu paprastinimo priemonėmis, tai aš pats kaip komisaras pasistengsiu, kad e, šių programų gyventinimas būtų kaip manoma vėliau nutestas, jeigu nebus laikomas iš jų sąlygų. Na, o pavyzdžiui, kai jau programa yra patvirtinama ir neturime pat garantijų, jeigu patikrinimas, patikrinimas yra atliktas jau, tai tokiu atveju galime sustabdyti mokėjimus e, vieną dieną iš kitos tiesiog. Galime netgi sustabdyti mokėjimus, o to anksčiau negalėjome padaryti. Dėl pirmojo ramščio, dėl e, žemės ūkio plotų. Nenoriu dabar gilintis, bet jūs mane išprovokavote su to savo e, GPS pavyzdžiu. Yra labai skirtingas tikslumo lygis tarp Google Maps programos ir to, ko mes prašome iš valstybių narių. Esu buvęs valstybės sekretoriumi, taip pat ir ministru valstybėje narėje, Rumunijoje konkrečiai. Kai buvau ministras, Rumunija turėjo mokėti finansinės e, korekcijas ir buvo atliekama žemės ūkio plotų matavimo korekcija. Taigi, e, tikslumo lygis skirtingas čia. Problema yra ne žemės ūkio didžiulių, didžiulių plotų apibrėžimų. Štai pavyzdžiui, iš kelių hektarų didžiulio ploto taisyklės atitinka, e, reikalavimus atitinka tik tai nedidelis koks nors plotas. Ir būtent čia iškyla problema. Štai pavyzdžiui, nuolatinių ganyklų atveju pakanka apsilankyti e, Ispanijoje, Portugalijoje, Švedijoje, taip pat ir Suomijoje. Yra tokių plotų, e, kurios yra ganyklos, ir šalia tų ganyklų yra medžių, tada uolų, po to vėl kažkiek tai pievų, vėl medžiai. Na, o pagal dabartinę apibriežti valstybės narės turi labai aiškiai išskirti ap, apibriežti tą plotą ir e, pašalinti plotą iš to bendro ploto, kurį užima medžiai ir uolos. mes e, bandome išvengti tokių klaidų. Kartais e, avis arba karves ganosi ir tarp medžių, jeigu pakankamai tarp medžių erdvės tam, kad žolė ten auktų. Bet valstybės narės, e, tiksliau mūsų auditoriai, teis, e, auditorumų auditoriai sako, kad tie plotai net gali gauti paramos, nepaisant to, kad valstybės narės mano, kad jeigu ten gyvuliai ganosi, tai galima gauti paramą. Mes nuolatinių pievų apibriešti e, patikslinsime, e, atsižvelgdami būtent iš šiuos aspektus. Tai nebuvo padaryta 2003 metais. Taigi dabar deleguotuose aktuose siūlėme 10 procentų paklaidą, apskaičiuojant plotus. Um, tose vadinamose pilkosiose zonose. Vieni sakydavo, kad galima gauti išmokas už juos, kiti ne. Būtent todėl, kaip jau ir sakiau, nuo 2014 metų turėsime e, priemonių, kuriomis remdamiesi galėtume pašalinti netinkamo interpretavimo riziką. Dabar atsakysiu poniai, poniai Gresliai, kodėl Portugalijoje, Rumunijoje, Graikijoje, Bulgarijoje Problemos e, velkasi tos pačios jau nuo 2007 metų. 2007 metais problemos buvo imtos spręsti um, perdarant registrą žemės plotų, o tai daug kainuoja. Mes valstybių narių praktiškai neprašome per vienerius metus uh, E, suskaitmeninti, sukelti archyvus visas nuotraukas. Jeigu valstybė narė, pavyzdžiui, e, turi problemų su registru, tai prašome e, registro bent trešdalį per vienerius metus peržiūrėti. Kartais tai gali užtrukti dviejus, netgi trejus metus bet per tuos dviejus, trejus, gal net keturis metus valstybė narė moka finansinės korekcijas. Graikija štai pavyzdžiui mokėjo maždaug 6. Maždaug 6 procentai e, išmokų žemdirbėms buvo gražinti į nacionalinį biudžetą. Na, galbūt e, klaidos gali peržengti 6 procentus. Net ir audito rūmai yra pastebėję, kad e, tos klaidos gali būti labai nedidelės, net kelių tik tai metrų gali būti, jos e, kartais netgi nėra plika akimi matomos. Taigi kyla problemų interpretuojant, kas yra, e, koks sklypas gali gauti paramą. Valstybės narės, jeigu pagidauja, jos gali apgaudin, apgaudinėti ir sukčiauti, tačiau kita vertus tai būtų sudėtinga pasakyti, nes yra administracinė kontrolė vykdoma remiantis registru, todėl sudėtinga dideliu mastu tai būtų padaryti. Tačiau tai galima daryti, kai ehm, apibrieštis nėra aiškios. Uh, galima dėl nesupratimo arba specialiai tiesiog, tiesiog sukčiauti. Štai pavyzdžiui, Graikijos atveju. E, Graikija visiškai peržiūrėjo savo registrą ir dabar e, dėl jų domenų bazių mes turime garantijų, kad ji yra tinkamai parengta. Dar, dar reikia žiūrėti, kaip tikrintojai naudojasi tą domenų bazę. Bet tai užtruko Graikijoje, man atrodo, tai užtruko mažiausiai trejus metus suskaitmeninti duomenų bazę, tą registrą. Pavyzdžiui, Graikijai išmokos yra mažesnės, o korekcija yra beveik tokio pat dydžio, e, kokią mokės Prancūzija dabar tiesiog e, taip nutiko todėl, kad susikaupė problemas per keletą metų. Ta pati situacija ir Portugalijoje. Kai problema buvo identifikuota, paprašėme peržiūrėti registrą, bet tai užtruko keletą metų. Jūsų skaitytose ataskaitose Portugalijos nesimatė, e, nes ten numatyta buvo išlyga. Buvo, e, ten kaip tik tuo metu vyko nuo septintųjų metų veiksmų planai. Lentelėse matėte, e, kokias korekcijas valstybės narės mokėjo nuo 2007 metų, taip pat atsispindi šiose lentelėse ir veiksmų planai. Dabar dėl susigražintų sumų, ar jos tikrai tokios jau jokingos, daugiau nei vienas milijardas eurų. Aš nežinau, ar tai yra jokinga suma. Aš tai lyginu su bendru klaidų lygiu. Kita vertus, kai kurios valstybės narės moka daugiau nei kitos. Kartais mažas valstybės narės už problemas klaidas sumoka daugiau, negu, daugiau negu didžiosios. Dėl 50 milijardų BŽUP. Na taip, bet klaidų lygis buvo 1-2 procentų dydžio. 1 milijardas iš 50 milijardų ir sudaro 2 procentus, taigi skaičiai atitinka. Ateinančiais metais pamatysite korekcijos 9-11 metų didės ir jau dabar valstybės narės reaguoja, ima suprasti, kad tai kainuoja. Galbūt ne pats ministras suklydo, ne jis iš savo kišenės moka, bet valstybė narė moka už savo klaidas. Ir kai sutrumpinsime laikotarpį, tada anksčiau išiškės problemos, kaip jau, kaip tai darysime, jau sakiau. Uh, mes e, sutrumpinsime procesų tam tikrus etapus. Agri generalinis direktoratas e, analizuoja dokumentus, e, vertinimus, paskaičiavimus. Taip pat yra diskusijų etapas, per kurį mes su valstybėms narėmis diskutuojame. Kartais valstybės narės prašo peržiūrėti tą imti arba mėginius dažnai valstybėms narėms suteikiamas šiek tiek ilgesnis laikotarpis apsiginimui, o dabar mes tiesiog sutrumpinsime šį etapą, sujungsime keletą etapų tam, kad e, galėtume anksčiau priimti sprendimus. Taigi vidinė administracinė procedūra bus sutrumpinta ir Taip pat valstybėms narėms bus paliktas labai minimalus laikotarpis apsiginti tam, kad kaip įmanoma greičiau galima būtų sprendimą priimti. Toliau ponas Odi pateikė pasiūlymų. Manau, kad tai reikėtų aptarti politiniu lygiu parlamente ir taryboje. Kiek komisija gali pati viena užtikrinti mažesnį klaidų lygį. Juk atsakomybė yra dalyjamasi su valstybėmis narėmis, tai yra bendras valdymas, bendro valdymo sistema. 28 e, valstybės narės e, šiuo metu yra Europos Sąjungoje nebe 10 ar 15. Mes negalime nepasitikėti nepriklausomą valstybės narės instituciją, nes jeigu jau mes nepasitikėsime valstybėmis narėmis, tai kas tada liks iš tos Europos Sąjungos? Europos komisija tai yra vien tik tai instrumentas Europos Sąjungoje, kurioje atstovaujamos valstybės narės. Na, taip, taryba atsakinga už politinius sprendimus, BŽUP srityje taipogi. Ir kadangi valstybės narės yra atsakingos, tai mes negalime nepasitikėti nepriklausomomis įstaigomis. Sertifikavimo įstaigos galbūt ir nepriklauso nuo, tiesiogiai nuo mokėjimo agentūrų, galbūt tos įstaigos priklauso nuo ministerijų, nes juk ministerijos jas finansuoja. Mes negalime e, kelti šio klausimo parlamentas galbūt galėtų. Dabar nu- ar naujoji BŽUP bus paprastesnė ar sudėtingesnė? Pone Tori, galiu štai ką Jums pasakyti. Mes procedūros esame numatę su paprastinimo e, elementų. Kaimo plėtros e, atveju jau e, esu minėjęs supaprastintas sąnaudas. Dabar yra, e, kaip jau ir sakiau, dažnai e, e, daug problemų kyla dėl nepakankamai aiškių apibrieščių. Dabar, pagal, dabar antrajame ramstė galima bus supaprastinti daugą. Na, o pirmajame ramstė yra naujų dalykų, štai pavyzdžiui, ekologinis aspektas. Bet ekologinis aspektas buvo apibrieštas taip, kad jis galėtų būti. E, arba žalinimas tam, kad jis galėtų būti patikrinimas, patikrinamas. Buvo pateiktas pasiūlymas, ūkininkai e, turėtų būti labiau atsakingi už tinkamą gamtinių išteklių naudojimą. Taigi mes žalinimą čia numatėme. Bet e, taipogi mes norėjome užtikrinti, kad čia tas žalinimo principas būtų labai aiškus. Na, o dabar dėl e, taisyklės atitinkančių žemės plotų, dėl e, nuolatinių ganyklų. Dabartinės apibrištis yra daug tikslesnės negu kad ankstesnėme reglamente ir tai turėtų mums padėti užtikrinti paprastesnius patikrinimus. E, štai ką galiu pasakyti, jeigu pagidautumėte, galiu netgi uh, pasakyti raštu netgi parašyti, kas yra paprasčiau dabar siūloma pirmajame, antrajame ramstyje. Galiu visą tai jums pateikti. Pone Greslė, jeigu jūs abejojate dėl to, dėl Graikijos, dėl to, ką Graikija mokėjo, dėl žemės ūkio ribų e, sistemos, galėčiau taipogi atsakyti. Dabar dėl Rumunijos. E, Rumunija turėjo problemų dėl registro. Mano kadencijos pradžioje Rumunija korekcijas mokėjo. E, Rumunija LPIS sistemą turėjo peržiūrėti. Na, o dabar auditas nustatė, kad pirmajame ramstėje sistema veikia. Kas dėl antrojo, tai Agri generalinis direktoratas identifikavo tam tikrų problemų, kontrolės srityje bei tai nutiko dėl apibrieščių ir kriterijų nesilaikymo. Rumunija jau už tai sumokėjo ir moka vis dar, tai dabar auditas vis dar yra atliekamas Rumunijoje. Aš manau, kad bus perskaičiuota dar uh, perskaičiuotos finansinės korekcijos dėl antrojo ramščio. Na, o dėl pirmojo ramščio, kaip ir sakiau, audito pagalba galime pasakyti, kad sistema veikia. Korekcijos yra sumokėtos dėl pirmojo ramščio, mažai jų buvo, nes ne dėl sisteminių klaidų tai buvo. Na, o kaip jau ir sakiau, dėl antrojo ramščio tai labai atidžiai uh, Nuolat yra stebima situacija dėl tų priemonių, kurios buvo identifikuotos. Merci beaucoup. Dėkuoju. Turime nepamiršti sekti laiko, šiek tiek vėluojame. Tačiau be abejo buvo labai svarbu išklausyti ir reakciją atstovų iš auditorumo, ponia Kubik, žodis jums. Labai trumpai. Išklausime, turime tris paaiškinimus, vieną išvadą. Kai dėl metodo. Mūsų metodologija, žvelgiant į trečią ir ketvirtą metų pranešimus, pasirodė, efekt, pasirodė visiškai efektyvi. E, palyginimui buvo remtas 2011 ir 2012 metų e, duomenimis. Pasižiūrėkite 21 išnašą. E, rūmai paskaičiavo, kad yra numatytas klaidų skaičius ir 95 procentais yra e, tikimasi bus išieškota prasus lėšus. Ir yra taip pat e, galimybė rasti pilną paaiškinimą pirmajame, vienas vienas priedė pirmajame, pirmoje dalyje. Kai dėl Ajax. Ajax ir toliau E, yra tas rytis, kur klaidų skaičius mažas. E, jeigu palygintumėte su kitais e, su tomis rytomis pamatytume, kad nedaug tų klaidų. Vienas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra tas, kad sistema netinka visą laiką visoms situacijoms. Būtina, kad sistema būtų tinkamai prižiūrima ir atitinkamai patvarkoma, kai to reikia. E, būtina taip pat, kad, kad sistema veiktų, kad būtų teikiami teisingi duomenys. Na ir apibendrinamas galiu pasakyti štai ką. E, laukiu, kad pagerėtų lėšų e, tvarkymas žemės ūkio ypatingai skirtie, atsižvelgėte mūsų pateiktas rekomendacijas. Pirmininkas dėkoju. Pone Budbergytė galbūt norėtų tarti žodį e, trumpam pasisakymui. Pone Budbergytė, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mažesnis klaidų skaičius kaimo plėtroj siekia mažiau negu 2 procentus tos nustatytos materialios ribos. Norėčiau pasakyti, kad didelė dalis komisaro atsakymų e, nurodė tas silpnasias pusės egzistuojančias, tai rodo, kad veiksmų planai turėtų būti rengiami atidžiau ir finansinės korekcijos didesnės padėjęs sumažinti tą klaidų skaičių. Norėčiau pasakyti, kad auditorumai kreips į tai didelį dėmesį ir galiu užtikrinti, kad tikrai labai atidžiai prižiūrėsime šią sritį. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ponas Piper galbūt dar norėtų tarti žodį apibendrinimui. Noriu padėkoti visiems už įdomią diskusiją. Norėčiau padėkoti ponui komisarui ir auditorumų atstovams, dėkoju kolegoms dalyvausiems diskusijoje ir aš tikiuosi, kad dar turėsime ne vieną progą taip pat konstruktyviai padiskutuoti. Ačiū pirmininkas, dėkui. Ačiū ponui komisarui Čiolos, ačiū, kad atvykote išdėstyti savo nuomonę ir užbaigėme šio darbo tvarkės klausimo nagrinėjimą. Ja, dear colleagues, liebe. Gerbiami kolegos, ponės ir ponai. Keliausime toliau. Eisime prie kito darbo tvarkės klausimo.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 Kolegoms, kurie dabar jau palieka mūsų posėdį, linkiu gražių švenčių, o mes tęsime, kit, mes tęsime savo darbą. Dešimtasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra. Tyrimas dėl branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimo. Mūsų pranešėjas yra kolega Gair. Žodis jums, gerbiamas kolega. Tiesa, pirmiausiai ponui Špit suteiksiu žodį pasitaiso pirmininkas. Kas norėtų pradėti? Ponas Šmit ir pradės. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Ačiū, kad man suteikėte žodį šiam komitetui savo nuomonę. Noriu padėkoti už kvietimą ir pabandysiu kuo trumpiau pristatyti šį pranešimą. Aš esu Gerhard Schmidt, aš esu, dirbu Eko institute. Biudžeto kontrolės komitetas mus paragino atlikti tyrimą tyrime nustatomi geriausios praktikos pavyzdžiai brandolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimui Europoje. Tai pirmasis uždavinys. Antrasis buvo palyginti, suprasti ir aprašyti eksploatavimo nutraukimo projektus Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje juos palyginti su gerųjų praktikų pavyzdžiais ir galiausiai trečiasis uždavinys buvo parengti rekomendacijas, kaip būtų galima tobulinti šios eksploatavimo nutraukimo projektus. Rezultatai ties pirmųjų uždavinių Tyrimas parodė, kad e, dabar Europoje 88 reaktorių eksploatavimas nutraukiamas. Tai apima įvairaus dydžio ir įvairaus, įvairaus tipo reaktorius. Daugiausiai yra Prancūzijoje, Vokietijoje ir Junktinėje karalystėje. ir jų eksploatavimo laikas labai skiriasi nuo keleto metų iki daugiau kaip 40 metų, kai kuriais atvejais. Ir iš 88 reaktorių tik tai 8 eksploatavimo e, laikas buvo nutrauktas, taigi iki pat galo baigtas projektas. Ir įdomus pastebėjimas būtų tas, kad e, Nedaug tokių projektų yra baigti. Taigi, jeigu pažiūrėtumėte į rezultatus, galite įsivaizduoti galiausiai, kiek tai kainuoja, kiek laiko tai trunka. Ir ne visus tos klausimus galima vienareišmiškai atsakyti. Tris pavyzdžius panagrinėjome detaliau tai yra Electricité de France, EDF. Dabar devinių reaktorių eksploatavimas yra nutraukinėjamas, tai yra akcinė bendrovė, bet didžioji dalis akcijų priklauso valstybei. Kaip jau minėjau, nuo 2002 metų yra vykdomi darbai deviniuose reaktoriuose, jau dabar 11 metų trunka procesas. Taip pat Energiverke Nord, tai yra valstybinė įmonė Vokietijoje, šeši reaktoriai, jų veikimas dabar yra nutraukiamas. Tai tokio paties tipo reaktoriai kaip ir Bulgarijoje ir Slovakijoje. Ir trečiasis pavyzdys yra Sellafield Limited, tai yra nacionalinių institucijų kontroliuojama jėgainė ir ten įvairiausių įrengimų eksploatavimas yra nutraukiamas. Nustatome geria, tokias geriausias praktikas nutraukiant eksploatavimą. Pirmiausia, kad reikia restruktūruoti ir sukurti įvairiausias organizacijas bei optimizuoti jų veiklą, skiriant dėmesį į renginių eksploatavimo nutraukimui. Tam reikalingos aiškios atsakomybės ir aiškus valdymas. Tiek EDF, tiek EWN kaip tik ir yra tokios stiprios, gerai organizuotos įmonės ir jos gali susitelkti į pagrindinį uždavinį, tai yra į eksploatavimo nutraukimą, užuot tęsusios veiklą kaip anksčiau. Antrasis pavyzdys nustatytas mūsų tyrime reikia labai atidžiai kontroliuoti strateginius valdysenos sprendimus. Tam turi būti atitinkamos stiprios institucijos, veiklos sprendimai turi priklausyti įmoniai, tačiau reikia labai gerai informuoti ir partnerius. Taip dirba ir EVN, pavyzdžiui, jų partneris yra finansų ministerija. Trečia rekomendacija, trečias geriausios praktikos pavyzdys yra laikytis geriausių projekto valdymo būdų, geriausių priemonių. Kai kada vadovaujamasi parengtomis gairėmis ar vadovais, ten aprašytos kai kurios operacijos ir darbuotojai jau paskui atidžiai seka šiomis instrukcijomis. Ir kai įrenginių eksploatavimas nutraukiamas be kažkokių tai instrukcijų, gairių, taisyklių, standartinių technologijų, tai procesą kontroliuoti kur kas sudėtingiau. Taigi projekto valdymas yra labai svarbus dalykas ir tiek EDF Prancūzijoje, tiek EWN Vokietijoje šis aspektas yra išskirtinas ir tyrime mes jį pabrėžime. Taipogi, nutraukiant eksploatavimą, būtina išnaudoti įmonės darbuotojus – E, tie patys darbuotojai tobulino anksčiau reaktorių ir jų žiniomis ir patirtimi reikia pasinaudoti, tačiau reikia darbuotojus perkvalifikuoti ir nukreipti jų veiklą į eksploatavimo nutraukimą. taipogi palyginau čia mano keturias geriausias praktikas ir pažiūrėjau, kaip jos taikomos Lietuvoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje. Tikiuosi, kad mano skaidrė spalvota. Taip ir yra. Ir čia jau matote ta penkiabalė sistema, kurią galima įvertinti skirtingus dalykus nacionalinė struktūra, valdančioji institucija, projektas ir rizikos valdymas. Ir, ir tikrai yra kur tobulėti. O visi kiti likę punktai būtent e, reguliavimas išlaidų vertinimas, darbuotojai. Ir čia jau situacija geresnė, yra dalykų, kurios galima spręsti įmonės lygių pasitelkiant darbuotojus. Taigi, kas paaiškėjo iš palyginimo? Pirmiausia, nustatėme, kad galima geriau išplėtoti nacionalinės struktūras Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje. Daugiausiai problemų nustatyta Bulgarijoje ir Lietuvoje. Nustatėme, kad nacionalinės organizacijos, kurios e, turi prisimti visą atsakomybę už eksploatavimo nutraukimą, nėra optimaliai organizuotos, kad galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis. Ir projekt, to valdymą galima tobulinti didžioje dalyje eksploatavimo nutraukimo projektų. Pateikėme aštuonias rekomendacijas savo tyrime ir jos yra surašytos tyrime. Aštuntas punktas gana svarbus, aiškus atsakomybės pasiskirstimas visoms šalims, kurios e, dalyvauja e, vykdančią užduotį. Taigi, kiekviena organizacija turi aiškiai žinoti savo uždavinius. Taip mes siūlome reorganizuoti valdymo lygmenį nacionalinę eksploatavimo nutraukimą vykdančioje agentūroje ir susijusiose organizacijose. Ir čia jau sprendžiama, kas turėtų vadovauti sprendimo prieimimui ir kokiu lygiu turi būti priimami sprendimai. Ar strateginių lygių, ar veiklos lygių, ar, ar veiklos sprendimus turi priimti organizacijos vadybos ligmuo, o strateginius sprendimus tikriausiai reikėtų priimti nacionalinės administracijos ir Europos komisijos lygmenį. Taigi toks būtų mūsų pasiūlymas, kaip būtų galima reorganizuoti um, eksploatavimo nutraukimo projektų valdymą ir esame tikri, kad taip patobulinus projektų valdymą jų tikslai bus pasiekti ilgalaikė perspektyvoje. Ačiū. Herr Schmidt. Dėkoju, ponui Šmit. Dėkoju, kad mums išdėstėte šios studijos svarbiausius elementus, o dabar Žodis auditurumui, suvai, regis auditurumui nieko pasakyti nenori, tad kalbės pranešėjas, ponas Gair. Dėkoju. Ačiū, ponui Šmit. Taip pat jūsų e, personalai, nes ir jūs pats, ir, ir jie sukėlė, nušluostė tiksliau dulkių storą sluoksnį nuo tų problemų. Mes šitaip pat mėjom ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką. Kai išgirdom jūsų reakciją, kuri rodo, jog um, verta stengtis, kadangi tas dulkių nušluostytas sluoksnis slėpia svarbius dalykus ir problemas būtina išspręsti. Tad verta buvo sustoti plačiau prie šio klausimo. Jūs pamėginote įvertinti įvairių institucijų veikimą. Galime pasakyti štai, kad kaip politikai mes irgi turime šiomis problemomis domėtis ir turime priimti sprendimus. Turime 860 milijonų eurų atominių jėgainių eksploatavimo nutraukimui. Turime įsitikinti, kad tie pinigai bus tvarkingai naudojami, būdami biudžeto kontrolės komiteto nariais, turime labai rimtai išvelgti į šį klausimą. Surengėme tris vizitus į vietą, aš dalyvau tik dviejose, vykau į Lietuvą ir į Slovakiją, kolegos dar taip pat vyko ir į Bulgariją. Tie vizitai mums leidžia susidaryti aišku vaizdą apie situaciją. Turiu konkretų klausimą. Savo studijoje jūs sakote, jog norėjote pasiremti Prancūzijos pavyzdžių ir pasak jūsų, ten tai yra nusistovėjusi labai nebloga fra, e, praktika. Pasimečiau šiek tiek, sako kalbėtojas, nes man pasirodė, kad išvadose jūs minėjote Prancūzijos pavyzdį. Jūs atsižvelgite į geros praktikos. Pona Šmit atsako su neįjungtų mikrofonu. Mes, um, nepra, mes minėjome tos tris aspektus, kuriuos vertinome šiame tyrime Ir ta, ta tyrim, ta, tame tyrime galėtumėte plačiau paskaityti, kas ten parašyta. Yra skirtumų tarp to pasisakymo, kurį girdėjote dabar, jis turi būti trumpesnis, o visas nuorodas, visas detalės galite rasti pačiame tyrime, jeigu, jūs, jeigu jį paskaitytumėte. Mes studijavome prancūzijos ir vokietijos atvejį. Ir jiems abiem buvo skirta vienodai dėmesio.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 paimsirėtų? Aš nemanau, kad e, reikia galvoti apie tai, ar tai privati įmonė, ar valstybinė įmonė. Ir tuo ir tuo atveju čia tiek EDF, tiek EWN, tiek Prancūzijos, tiek Vokietijos įmonė buvo skirtingai organizuota tačiau organizacija buvo tokia pat veiksminga. Ir čia, jeigu reiktų kontroliuoti strateginius įmonės valdybos sprendimus, tai reikštų, kad tas e, darbas būtų bereikalingas. E, Vokietijoje taip neatsitiko, tai buvo valstybinė įmonė, kurio kontroliuoja valstybė, o e, d, e w dalis įmonės yra privati, taigi nebūtinai valstybinės įmonės e, nutraukdamos įrenginių eksploatavimą veikia netaip veiksmingai kaip privačios. Ne, reikia automatiškai daryti tokios prielaidos. Viskas priklauso nuo to, kaip e, tą eksploatavimo nutraukimą vykdanti organizacija yra struktūruota. Jeigu veiklos sprendimai priimami kompetitingai, tai sprendimus priemantis asmenys optimizuoja veiklą. Jeigu ne, tai kontroliuojanti agentūra, dažniausiai tai yra ministerija, um, turi atitinkamai atlikti savo darbą ir prižiūrėti įmonės valdybą įmonės valdyseną. Ir tiek EDF, tiek EWN atveju vienas iš patarimų būtų kiek įmanoma daugiau nuveikite išnaudodami savo darbuotojus. Kiek įmanoma mažiau naudokitės išorės konsultacijomis, nes uh, veiksmingiau perkvalifikuoti įmonės darbuotojus ir um, paskui juos išnaudoti atitinkamoms užduotims atlikti. Tai čia jau pačios eksploatavimo nutraukimo veiklos organizavimas, o ne viešųjų pirkimų taisyklės ar dar kažkas tai. Uh, Viešieji pirkimai buvo vykdomi ir Vokietijoje, juos vykdė EDF, tačiau nelabai daug jų buvo ir galbūt tai yra vienas iš veiksnių, dėl kurių šios įmonės tvarkėsi kur kas efektyviau negu kad, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, kur visus darbus atliko rangovai, nacionalinė eksploatavimo nutraukimo agentūra tik tai kontroliavo visą procesą, o pagrindinius uždavinius atliko konsultantai, jų atsakomybė yra ribota, jie e, ribotai atsako už savo klaidas ir neteisingus sprendimus ar neigiamas darbo pasiekmes. O dėl projektų, kuriuos kontroliuoja Europos komisija ir valstybių narių organizacijos. Neblogas požiūris ir galbūt jo reiktų vadovautis, nes jis sustiprina nacionalinių agentūrų interesą veiksmingai vykdyti projektą. Ir matome gervės pavyzdį Slovakijoje. Jie žengia teiksingą linkmę, nes dauguma Slovakijoje vykdomų projektų kontroliuoja kartu Europos komisija ir Slovakijos institucijos. Ir dėl tos priežasties Jervis tikriausiai veikia geriausiai iš visų trijų organizacijų atsakingų už eksploatavimo nutraukimą. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį auditorumo atstovui. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje ir norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Jūsų darbo tvarkėje šis klausimas yra tikrai labai svarbus. Tačiau prieš tęsdamas pasisakymą audito rūmų vardu norėčiau Jums padėkoti, padėkoti pranešėjui ir visiems biudžeto kontrolės komiteto nariams. Ačiū, kad užsakėte šį svarbų tyrimą susijusių su brandolinių renginių sudavimo nutraukimo kaštais. Kai dėl Lietuvos, Bulgarijos ir Slovakijos bei brandolinių renginių sudavimo nutraukimų šiuose šalyse, manau, šio, šis tyrimas suteiks tam tikrų gairių ir padės sklandžiau vykdyti kitus e, brandolinių renginių eksploatavimo nutraukimo projektus. 88 projektai vyksta dabar, e, dar apie šimtas laukia panašių eksploatavimo nutraukimo darbų. Tad ES, Europos komisijai ateityje patikės visapusę atsakomybę. Tikiuosi, kad šis tyrimas iš tikrųjų galės būti savotiškas vadovas tiems darbams. Taip pat norėjau padėkoti už šią iniciatyvą, nes būtent biudžeto kontrolės komitetas ėmėsi iniciatyvos ir nusprendė naujai nušviesti ES veiklą mūsų aptariamoje srityje. Jau penkerius metus biudžeto komitetas uh, kelia šios visiškai pagrištus klausimus. Pirmiausia, ar viskas vyksta e, tvarkingai vykdant brandolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimo darbus. 2,8 milijardus eurų siekiantis biudžetas buvo panaudotas efektyviai šiems darbams audito rūmose. Mes tikrinome šį efektyvumą ir būtent dėl to ir užsakėm dėl to šį tyrimą. Ir džiaugiamės matydami pranešimą. Audito rūmai su malonumu ėmėsi tos misijos ir 11 metais parengė specialų į pranešimą. Pranešimas 16.2011 jau buvo detaliai aptartas biudžeto kontrolės komitete, jūs jį patvirtinote ir, manau, kad dabar nėra reikalo vėl grįžti prie tų išvadų ar rekomendacijų. Pakaks tik pasakyti, jog e, tame tyrime be kita ko yra pasakyta, kad specialiame pranešime jau buvo nurodytos egzistuojančios spragos. Mūsų pranešime yra susitelkiama prie ES indėlio klausimo, nes Mes ir toliau tebe žvelgime į Europos komisiją. Tačiau išvados rekomendacijos, kurias patvirtino komitetas, leido pradėti svarbią procedūrą, kaip yra pasakyta pranešime, biudžeto kontrolės komitetas ehm, stengiasi dirbti iš širdies, įvyko misijos į visas tris valstybės, siekiant išsiaiškinti, kaip numatytos priemonės įgyvendinamos ir kokiu rezultatu pasiekta. Praėjo penkeri metai ir tenka konstatuoti, kad bent jau žinome, kokia yra tikroji padėtis ir žinome, ką dar reikia nuveikti pirmiausia. Džiaugiamės galėdami pasakyti, jog ES indėlio dėka visi brandoliniai renginiai buvo e, vis, visų renginių eksploatavimo nutraukimas yra įvykęs faktas ir šis procesas yra negryžtamas. Dabar operacijos tikslas yra atsisakyti brandolinės energetikos. Tyrime yra pasakyta, kokius svarbių veiksmų e, svarbu imtis e, vykdant branduolinio ginklų eksploatavimo nutraukimą. 860 milijonų eurų buvo numatyta skirti artimiausių programavimo laikotarpių šiems darbams, bet tikriausiai tai nebus pakankama suma. Mes žinome, kiek yra svarbus sistemos organizavimo klausimas, buvo paminėtos kai kurios silpnosios pusės ir be abejo iš to gali kilti tam tikrų pasiekmių susijusių su procedūra, su laikotarpiais, su rezultatais. E, tyrime parodyta, kad reikia imtis reikšmingų pagerinimo darbų, jūs juos išdėstėte aštuonių pasiūlymų rekomendacijų formą. Pirmiausia, audito rūmai negali jūsų siūlymų komentuoti ir vertinti. Mes tai padarysime tada, kai jie bus įgyvendinti. Tuomet mes jau tarsime savo žodį. Tačiau Noriu atsakyti į labai gerą mūsų pranešėjo Gajar iškeltą klausimą dėl atsakomybės. Šis atsakomybės klausimas yra minimas ir mūsų pranešime. Netiek svarbu, ar pasirenkama privati struktūra ar valstybinė. Svarbu yra štai kas. Įgyvendinant ES matytas priemonės ir naudojant ES pateiktas priemonės atsakinga už viską pirmiausia yra Europos komisija. Tad objektas svarbiausias yra Europos e, komisija, mūsų partneris svarbus yra biudžeto kontrolės komitetas, turime gyvendinti jūsų siūlymus, o paskui jau pateiksime savo vertimus. Pirmininkas, dėkoju. Ačiū auditorumo atstovui, o dabar žodis Europos komisijai. Kas norės kalbėti Europos komisijos vardu? Bitte schön. Prašom. Uh, thank you, Mr. President. Um... Ačiū pirmininkė. Labai atsiprašau, esu Rain Fonatie iš biudžeto generalinio direktorato, atsakingas už uh, veiklos koordinavimą ir darbą su biudžeto kontrolės komitetu. Komisija labai rimtai žiūri į šį klausimą, žiūri, kokie bus testiniai veiksmai. Ir mūsų kolegos iš Didžiai Energ Luksemburgė, kurie turėjo atvykti iš šios dienos posėdį, a, jie ir atvyko. Puiku. Taigi, man atrodo, kad jie vis dėlto negalėjo atvykti, tačiau įvyko nesusipratimas, jie atvyko labai gerai ir galėsite jiems užduoti klausimų. Ir dar kartą atsiprašau, kad neiškart sureagavau į ataskaitą. Labai ačiū. Ačiū. Atsiprašau už šitą nesklandumą. Man buvo pasakyta, kad DJ Energy atstovai dar ne čia, tačiau jie jau atvyko, taigi žodis jums. Ačiū pirmininkė. Taip, galiu patvirtinti, kad čia esu, jokių problemų. Pratesiu savo kolegos iš biudžeto generalinio direktorato mintį. Mums ši ataskaita yra labai svarbi. Ja pradedame nagrinėti Tai ir žinoma, eksploatavimo nutraukimo fondų ir lėšų panaudojimas yra labai aktuolus klausimas mūsų piliečiams ir mes tenksime kiek įmanoma geriau bendradarbiauti su kitais suinteresuotais veikėjais, su kitais suinteresuotais subjektais. Turime keletas svarbių išlygų, daugiausia techniniais klausimais. Ir žinoma, mums Luksemburgė yra svarbiau spręsti tokius konkrečius klausimus susijusius su, su techniniais aspektais, nes mes e, dirbame tiesiogiai su veiklos vykdytojais, mes esame orientuoti labiau į mokslinius tyrimus. Keletą dalykų norėjau pažymėti. Vienas iš jų yra tas, kad trūksta tokios bendros apžvalgos ir nėra konteksto. Tiek politinio šalies konteksto, tiek organizacinio šalies konteksto. Ne tik politinio ligmens, tačiau taip pat ir atominės energetikos srities kontekstą reikėtų pateikti. 2011-aisiais auditorumai e, pateikė rekomendacijas, kurios buvo labai greitai gyvendintos. Ir jau pradėsime matyti rezultatus. Taigi svarbu ne tik pažvelgti, kaip viskas yra dabar, bet ir pažiūrėti, kaip buvo įgyventintos 2011 metų audito rūmų pateiktos rekomendacijos. Kaip komisijos atstovai mes situaciją labai atidžiai stebime, žiūrime, kaip rekomendacijos įgyvendinamos. Kitas aspektas mūsų darbe yra valstybės narės, į kurias kreipiamas dėmesys - Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė. Čia vykdomi eksploatavimo nutraukimo projektai ir yra netitikimų tarp pateiktos informacijos. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės atveju pateikiama tokia informacija apie kontekstą. Vokietijos atveju tokios informacijos yra tikrai daug daugiau. Taigi tas informacinis pagrindas galbūt nėra visiškai vienodas. Bet to Prancūzija dar nebaigė eksploatavimo nutraukimo, jis pernelik išsitėse laikė. Jungtinėje karalystėje brandoliniai įrenginiai yra labai nedideli ir tai užima visai nedidelį procentą bendros veiklos. Ta neigiama nuomonė dėl baigtų eksploatuoti renginių dydžio sumažinimo. Ir buvo skelbti konkursai tam tikrų įrenginių eksploatavimo nutraukimui, bet nebuvo poveikio vertinimo ir taip pat projekto valdymo padalinys kaip e, atominės jėgainės e, vienas iš padalinių e, nebuvo vertinimas kaip atskiras subjektas, dėl to nebuvo dirbama visai tą linkmę, kokią reikėtų. Ačiū pirmininkė, ačiū. Taip pat išklausysime EPRD atstovo pono Novako. Prašau. Labai ačiū už galimybę pasisakyti komitete. Klausydamas pono Šmit pristatymo, aš visiškai sutikau su išskirtomis pagrindinėmis problemomis. Taip, iš tikrųjų negerai, kai painiojamas veiklos nutraukimas ir tolesnis veiklos vykdymas atominėse jėgainėse. Būtina stipri eksploatavimo nutraukimo projektų valdysena, būtina perkvalifikuoti įmonės darbuotojus, šimtų procentų sutinkame, puikios išvados. Tačiau Pagrindinė mano pastaba šiam tyrimui yra faktinė tyrimo bazė. Yra pernelyg daug klaidų ir jos turi poveikį tyrimo išvadoms. Paminėsiu tik tai keletą iš jų, pradėdamas nuo pristatymo, nes e, čia lyginami įvairiausi tikslai ir paskui matote grafiką, kuris yra labai aiškus, tačiau realaus pagrindo nelabai turi. Paminėsiu tos pavyzdžius, kuriuos norėjau paminėti. Kaip čia įmonės neatskiria eksploatavimo nutraukimo valdymo kuris turėtų būti atliekamas atitinkamos organizacijos, kurią prižiūri vyriausybė. Tačiau labai dažnai neįvedami atitinkami reikalavimai skirti viešosioms lėšoms apsaugoti. dėl valdymo organizacijų ir santykio tarp įvairių subjektų. Čia yra daugiausia faktinių klaidų tyrime. Noriu pateikti tokius gana paprastus pavyzdžius. Neįsivaizduoju, kaip čia galėjo įsivelti tiek klaidų. Uh pranešėjas yra stebėtojas, o vyriausybė taip pat yra stebėta. Netiesa, nes vyriausybė yra pilnateisis narys, turinti savo balsą. Ir sakoma, kad vyriausybė rengia projektą. Tai netiesa, jį rengia organizacija ir paskui jį tvirtina vyriausybė. Mhm. sakoma, kad sutartis pasirašoma tiesiogiai su rekonstrukcijos ir plėtros banku. Tačiau tai taip pat netiesa. Su Europos komisija sutartis pasirašoma, kai nusprendžiami pagrindiniai dalykai, kokių papildomų pastangų reikia, kokių reikia papildomų kvalifikacijų, ar reikia užsakyti paslaugas iš konsultantų ir taip toliau. Ir galiausiai PMU yra ne valdymo organizacijos dalis. Tai netiesa, PMU yra veiklą vykdančios organizacijos dalis. Taigi nesuprantu, kaip galėjo čia atsirasti tiek klaidų. Kaip jau minėjo kolega iš komisijos, tyrimė neatsižvelgiama į konkrečiai kiekvienos šalies situaciją, pavyzdžiui, eksploatavimo nutraukimo laiką ir laiką, kurį projektas yra vykdomas. Pavyzdžiui, ankstyvas eksploatavimo nutraukimas sovietinis palikimas, e, politinis prasipriešinimas, į daugelį veiksnių neatsižvelgiama ir todėl tas tiesioginis palyginimas yra klaidinantis ir neteisingas. Ir kaip jau sakė ponas Boerija, tyrime neatsižvelgiama į pokyčius po 2011 metų kai auditorumai pateikė savo rekomendacijas. Ir tų rekomendacijų pagrindų buvo imtasi keisti padėtį. Tos rekomendacijos labai vertingos, jau praėjo beveik treji metai. Aš čia daugiau nesiplėsiu apie, sakykime, tą plazmos įrenginį Bulgarijoje, kalbama apie blogą valdymą, nepatikrintą technologiją, eksperimentinę technologiją, tai netiesa. E, tai nėra nepatikrinta technologija, nuomonės dėl jos išsiskiria, tačiau, pavyzdžiui, Šveicarijoje ši technologija veikia puikiai ir ją, vadovo, ją taiko tikrai respektabilios įmonės. Galiausiai viešųjų pirkimų principai ir procedūros taipogi buvo neteisingai suprastos ir neteisingai nušviestos. Mes manome, kad viešųjų pirmimų pirkimų procedūros yra labai svarbus dalykas apsaugant e, viešuosius finansus, es mokėtojų lėšas. Ir komisijos atliktuose audituose buvo patikrinta sutarčių už 885 milijonus eurų ir jokių netitikimų neaptikta. Taigi pagal fondą vykdomosiuose projektuose pažydimų beveik nėra. Ir Šiame tyrime nepateikiama rezultatų analizė, tyrime vadovaujamasi klaidinga informacija ir todėl ir išvados negali būti teisingos. Ačiū. Thank you very much. Ačiū. Galime pradėti diskusiją. Pone Greslė. Manau, kad turime būti kantrus. Diskusijos čia svarbios ir puiku, kad pristatėte savo pranešimą prieš mums, susidarant savo poziciją. Ignalinos atvejs Lietuvoje. Tai labai įdomus atvejs. valstybės narės netiek turi įtakos įgyvendinant mūsų aptariamus projektus, negu, pavyzdžiui, įgyvendinant žemės ūkio projektus. Būtent dėl to viskas ir vyksta skirtingai, kai dėl pačių išvadų man jos yra pernelyg bendro pobūdžio, taip lyg nusirašytos atrodo iš ekonomikos vadovėlio. Būtina turėti aiškę valdymo struktūrą, tai juk akivaizdu. Kai dėl Europos komisijos vykdomos kontrolės ir jos prisimtinos atsakomybės, nežinau, tai yra svarbiausia. Jeigu viskas veikia tvarkingai, kodėlgi ne, gali taip ir likti, kaip yra. Aš nebuvau tose elektrinėse, bet ne visose trijose elektrinėse buvau, buvau Bulgarijoje. Ir aš nei kiek nebejoju tenykščių darbuotojų profesionalumu nes iš tikrųjų yra noras pasinaudoti turimomis lėšomis kuo efektyviau. Principas yra toks, reikia palaukti ir bus gautas finansavimas. Aš nebandau supeikti čia kažkaip jūsų pranešimo, tik bandau ką nors tiesiog suprasti ir išsiaiškinti. Tačiau iš tikrųjų labai sunku būtų pasakyti, kad štai puikios rekomendacijos galėsim žengti jų dėka į priekį didžiulį žingsnį, nes situacija yra gerokai sudėtingesnė. Neturime pamiršti tokių klausimų, kuriuos reikia atidžiai prižiūrėti, pavyzdžiui, Ignalinoje. Praėjo penki metai nuo tada, kai mes ten lankėmės ir reikia e, sulaukti rezultatų. Ignalinoje problemos yra akivaizdžios. Ne viskas jau detaliai perskaityti ir apie koslodų elektrinę. Ir iš tikrųjų ne, ne, ne viską perskaičiau, nesu visko spėjau susipažinti. Tačiau, kai dėl koslodui jėgainės tenka konstatuoti, kad dirba labai profesionali komanda ten ir ten iš tikrųjų esama noro viską atlikti kuo geriau. Aš nežinau, kiek naudingas buvo šis tyrimas ir kokią vidutinę vertę jis teikia. Dėkoju, pirmininkas, ačiū. Nežinau, ar turėsim laiko išklausyti visus, o suteiks žodį kolegai Kalfin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes išklausime kolegas iš Europos komisijos, iš ERPB. Ir dabar galiu klausyti trumpai. Aš manau, kad tyrimas yra naudingas bent jau tam, kad iškeltume kai kurios klausimus. Ir prie jų galime diskutuoti. Manau, kad kai kurie faktai yra neteisingi Kai kurie iš jų taip, kai kurie ne. Jūs pasinaudojote informaciją iš audito rūmo preliminaraus pranešimo 2008 metais. Ten buvo kalbama, ten nebuvo kalbama apie 11 metus, o nuo 8 metų įvyko visokių pasikeitimų, kuriuos nebuvo atsižvelgta. Mes iš tikrųjų diskusijose šios procesus visus biudžeto kontrolės komitete aptarėme labai detaliai. Klausimas būtų toks, kokia būtų tinkamiausia organizacija vykdant brandolinių renginių eksploatavimo nutraukimą. Aš manau, kad jūsų pareikštų kritikos elementų būtų aktualus prieš 3-4 metus Dabar jau Kozlodūjoje situacija pasikeitė, viskas nebėra taip, kaip jūs sakote. Kiti faktai irgi yra penkių metų senumo. Jūs kalbate apie absoliučiai e, aiškę struktūrą, apie atskaitomybės būtinumą. Mes juk turime reikiamas struktūras, turime pasirašę hartiją susitarimus, turime struktūrą ir tai reiškia, kad valdysenos visos struktūros yra įsteigtos, aiškios ir veikiančios. Antra dėl plazmos įrenginių. Tai yra įdomi technologija, bet irgi sukelianti labai daug diskusijų. Tai yra rezultatas susijęs su atskaitomybės mechanizmu. Būtent dėl to aš nesutinku su to, ką jūs sakote. Jūs galite gal manyti apie kokias nors kitokias technologijas. Gal turite nuorodų į vieną ar kitą, tačiau manau, kad jūs atlikote tiesiog labai atskirą analizę. E, e, o čia turime galvoti apie turimą struktūrą, apie specialistus, specialistus iš valstybių narių. Negalėčiau pasakyti, kad buvo priimti chaotiški kažkokie sprendimai, niekam nenumatant jokios atsakomybės. Pranešime, be kita ko, Kalbam apie kozlodujaus jėgainę. Šimtas specialistų skliausteliuose dirba e, prie eksploatavimo nutraukimo darbų. Kodėl jūs žodį specialistai paimėte į skliaustelius? Klausimas. Aš pats esu dirbęs branduolinėje sferoje ir žinau, koks svarbus yra žmonių profesionalumas ir koks jis didelis paprastai ten būna. Uh, Pone Grestė taip pat paminėjo labai svarbų dalyką. Vėlavimas. Šiame procese valstybėse narėse vėlavimų pasitaiko, nes visoms trims valstybėms tai yra tikrai naujas dalykas. Klausimas būtų toks, ar tie vėlavimai išprovokuoja papildomą finansavimo būtinybę. Tai yra irgi klausimas, į kurį reikia pažvelgti papildomai, susirinkti daugiau informacijos šimto projektų įvykdytų Kozlodūjuje. Žinome, kad nereikėjo nei vienam iš jų papildomo finansavimo. Tačiau vėlavome esam ir turėsime išsiaiškinti, kas ir kaip. Vėlgi pranešime neatsispindi dar vienas dalykas, kad tas laikotarpis uh, uždarimui yra sutrumpintas iki 30 metų vietoj anksčiau numatytų 50. -tų. Tad problemų yra, apie jas būtina diskutuoti, mūsų nuomonės skirtingos, mums įdomus yra efektyvumo klausimai. Įdomu, kaip ES pavyks susitvarkyti su šiomis užduotomis ir be abejo diskusija šią temą dar tęsis. Ačiū. Ačiū kolegai Kalfin. Kolega Gair, prašau.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 Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko nuomonė ir mes čia nesame tam, kad būtume kažkokiais tai teisėjais. Beje, pranešime yra ne visa, ne pati naujausia informacija, mes į tai turėtume atsižvelgti. Reikia pirmiausia išteiškinti tai, kas yra aktuali informacija ir tai, kas jau yra pasenusi informacija. Na ir dar prie vieno dalyko konkrečiai norėčiau sugrįžti dabar. Vienas dalykas yra labai svarbus politiniam vertinimui. Tai yra valdymo, administravimo jėga. Komisija, taip pat ir rekonstrukcijos ir plėtros bankas sakė, kad sudėtinga yra tarpusavėje lyginti keletą projektų, todėl kad valdymas valstybėse narėse remiasi skirtinga patirtimi, kuri nebūtinai gali, įmanoma perkelti į kitą valstybę narę. Po plėtros teoriškai bent jau naujos valstybės narės turėtų remtis senesnių narių patirtimi. Be jokios abejonės turėtume į tai atsižvelgti turėtume pasižiūrėti, ar tikrai taip vyksta. Dabar dėl instituto. Institutas turėtų palyginti tai, kas vyksta skirtingose valstybėse narėse. Kągi galime pasakyti, ko galime pasimokyti iš tų skirtumų tarp valstybių narių. Štai pavyzdžiui, Vokietijoje piliečių požiūris yra pats svarbiausias. Na, Bulgarijoje, Lietuvoje, Slovakijoje daug kas laukia sprendimų iš valstybės ir tai yra dėl istorinių ir kitų priežasčių. Niekas nesitikė, kad ten vyks viskas taip kaip Vokietijoje arba Prancūzijoje. Na, o mūsų užduotis yra užtikrinti, kad uh, E, darbas būtų atliktas tinkamai. Kaip pranešėjas turiu pasakyti, kad institutas bandė nustatytus reikalavimus atlikti, atitikti ir buvo atliktas tyrimas remiantis klausimais, kuriuos mes pateikėme. Niekas net ir nesitikė, kad naujasios valstybės narės uh, E, elgtųsi taip pat kaip Prancūzija, Jungtinė karalystė ir kitos valstybės narės. Reikėtų apie, į tai atsižvelgti. E, tekste pamatėme, pavėluotai beje pamatėme, kad yra padidėjusios išlaidos. Tai kokiu dabar priemonių turime tokioje situacijoje, ką bankas gali padaryti, ką komisija gali padaryti? ko, kaip galime teigiamo poveikio pasiekti, su kuo su kokiais partneriais turėtume kalbėtis ir apskritai, kokie mūsų šansai yra politiškai paveikti šį procesą, kaip galima būtų optimizuoti tą procesą vietoje ir kaip galima būtų apeiti kliūtis identifikuotas. Na, o politinė prasme, štai kas yra svarbu tai, ką komisija numato, tai, ko, dabar tai, ką numato komisija finansavimui, ar to pakaks ateinančiam etapui, ar jau dabar negalima būtų apeiti tam tikrų kliučių tam, kad išvengtume vėlavimo ir sąnaudų padidėjimo. Na ir Dabar dar dėl profesinių dalykų. Su kolege Marinesku iš EPP labai um, intensyviai diska, diskutavome dėl šio aspekto. Ar 2020 metai turėtų būti nusistatyta, nusistatyta tikslinė data? Ar realistiškas būtų toks tikslas Štai pavyzdžiui, Slovakijos projektai ko gero užsitęs ilgiau negu kad iki 2020 metų. Todėl mūsų kolegė irgi netitinkama pozicija. Tai ar dabar turėtume palaikyti politinį tikslą ir po 20 metų nutraukti finansavimą ar kaip, bet man atrodo, kad čia nėra vieta politinėms diskusijoms reikėtų pirmiausia išsiaiškinti, ar galimos sąnaudos bus padengtos, ar finansavimo bus pakankamai, tačiau atrodo, kad trūksta bent jau Slovakijai 120 milijonų. Tai ar tada nuo 2020 metų reikėtų į bendrąją bendrai biudžetą tai įtraukti, finansinę perspektyvą ir apskritai, ar valstybės narės toliau teši finansavimą ar ne. Ir apskritai, ar mes galime patikėti valstybei nariai 120 milijonų, ar tie 120 milijonų bus tinkamai ir protingai panaudoti. Mes bent jau to pageidautume, bet ar tikrai tai bus? Na, o po to jau žiūrėtume, kokie iškiltų kiti klausimai. Ir čia jau būtų kitos kadencijos užduotis. Pirmininkas, ačiū ponė Gai ir dabar ponis, žodis ponui Ehrenhaus. Ne, ponas Ehrenhausas išėjo, tai dabar ponas Cerer. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat nuvykau Kozlo dujų. Buvau toje delegacijoje ir galiu tik tai pritarti tam, kas buvo pasakyta. Iš Kozlo dujaus sugrįžau e, su prieštaringais jausmais. E, E, stojimo proceso metu Bulgarija įsipareigojo iš dalies bent jau uždaryti Kozlodujaus elektrinę. Šiuo metu veikia du blokai, penktas ir šeštasis blokai buvo atid... uždaryti tiksliau, dar vienas blokas jau gana greitai turėtų būti taipogi uždarytas. Bulgarija gavo visai neblogą finansinę pagalbą iš ES tam, kad būtų koslodujaus elektrinės eksploatacija nutraukta. Tame bendrame voke taip pat buvo numatyta suma, kuri turėtų kompensuoti nuostolius patirtus dėl, Bulgar... dėl elektrinės uždarimo, todėl kad Bulgarija tokiu atveju būtų turėjusi ieškoti alternatyvių energijos šaltinių. Mes susitikome su nemažai subjektų ir man susidarė įspūdis, kad sprendimas e, uždaryti kozlo dujų nebuvo palankiai vertinamas šioje šalyje niekas į tai teigiamai nežiūrėjo ir visa tai priklauso, viskas iš tikrųjų priklauso nuo vertinimo. Mums netgi buvo pasakyta, kad kozlo dujaus elektrinė buvo uh, kad Kozlodujaus elektrinė užtikrina um, energetinė nepriklausomybė šalies, kad uždarius elektrinę um, bus didžiulė tuštuma, kad bus sudėtinga situacija. Na, iš dalies uh, tie argumentai yra suprantami mums buvo pasakyta, kad reikia kurti naujus gebėjimus papildomiams išmontavimo uždarimo darbams. Taigi, daug dar yra neišspręstų klausimų ten. 2012 metais Bulgarijoje buvo diskusija organizuota, buvo diskutuojama, ar nereikėtų vėl atsidaryti dviejų jau uždarytų blokų tam, kad būtų padidintas ir pagerintas apsirūpinimas elektra Bulgarijoje. Bulgarijos vyriausybė atsisakė tai padaryti dėl to, kad nuo to būtų nukentėjęs politinis šalies patikimumas, įvaizdis tiesiog. Man atrodo bent jau, kad nėra realios politinės valios surasti sprendimą, kuris tenkintų visiems, kuris tenkintų visus. Na, aš čia savo įspūdžiai remdamasis kalbu. Susitikome su įvairių institucijų atstovais visi yra atsakingi už kažką, tai už vieną kažkokią dalį proceso, bet nėra nieko, kuris būtų, nei, vieno, nei vienos institucijos, kuri būtų atsakinga už visą procesą. Ir mane tai nustebino labai. Aš augau rytų Vokietijoje ir žinau, kaip atsakomybės grandinė turėtų būti sudaroma. E, taip pat pono Baro, kuris buvo išvytas iš rytų Vokietijos knygą skaičiau, jis rašė apie tai, kaip reikėtų prisimti atsakomybę, savo atsakomybės dalį, tam, kad atsakomybė nebūtų permetama kas kartą kitiems. 2012 metais e, dalis e, valdžios Sarafas konkrečiai 56 darbuotojus turėjo atsakingus už išmontavimą elektrinės. Darbuotojų skaičius buvo sumažintas ir, ir mes buvome patikinti, kad tikrai visi darbai bus atlikti tinkamai. Kuras buvo išsiųstas į Rusiją, nes e, nei vienas iš niekas tiksliau negalėjo juo pasirūpinti. Įranga buvo taipogi išvežta, nes nežinome, buvo nežinota, ką daryti su ją, ar nuomuoti, ar kaip, visą tai labai daug kainavo. Galiu ir toliau tęsti tą pavyzdžių ir kuriozų sąrašą. Man atrodo, kad tai kainavo daugiau nei 200 milijonų eurų. E, tie pinigai galėjo būti panaudoti e, energijos veiksmingumui arba kitiems energijos šaltiniams, pavyzdžiui. Mes uždavėme daug klausimų, į kuriuos atsakymų negavome. Štai pavyzdžiui, viena nevyriausybinė organizacija paprašė e, gauti informacijos. Jie uždavė tam tikrus klausimus konkrečius ir jiems buvo atsisakyta suteikti informaciją. Aš esu įsitikinęs, kad kai pinigai ateina iš išorės ir kai yra patikiamos tam tikros užduotis kažkam, tai, tai tada tiesiog galvojama, kad jeigu jau viskas tinkamai buvo daroma ir viskas buvo tinkamai daroma iki šiol, viskas gerai buvo iki šiol, tai taip ir turėtų būti ir jeigu jau, tarkime, kranelis ar, ar, ar langelis uždaromas, tai tada iš karto visi pradeda rėkti apie neaiškę ateitį. Nuo pat praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio valdžios institucijos sakė, kad iš jų pernelyg daug prašoma, kad joms reikia padėti įgyvendinant šią misiją. Na, aš tikiuosi, kad klystu, aš tikiuosi, kad mano įspūdžiai klaidingi, bet e, ir toliau tęsime. Ir toliau stebės, šį darbą ir toliau stebėsime situaciją. Europos mokesčių mokėtojų pinigai turi būti panaudojami tinkamai ir mes turime tai užtikrinti bei stebėti situaciją. Pirmininkas, ačiū. Dabar ž... atrodo, kad uh, Baigiame kalbėtojų sąrašą dabar, daug klausimų buvo. E, Pone Šmitai, gal galėtumėte atsakyti? Buvo ir klausimų, ir pasisakymų, galbūt galėtumėte papildyti savo pasisakymą. Prašom. Ja, vielen Dank. Äh, ich zu den Details, die hier als. Dėkoju. Išgirdo įvairių detalių, priekaištų. Ir dėl to bevelyčiau atsakyti raštu. Tai bus daug patikimesnis atsakymas, nes mes galėsime daugiau argumentų pateikti. Ir tai bus daug tikslesni atsakymai, nes čia mes kalbame su, su žmonėm, kurie ne visai susipažinę su visomis projektų detalėmis. Tad aš nemanau, kad dabar čia verta leistis dabar į ilgą diskusiją. Be abejo, mes esame pasirengę jums atsakyti, kada to panorėsite. Dėkoju už tai, kad paminėjote tam tikrus pagerinimus. Tai yra iš tikrųjų geras dalykas, nes tai padeda pasiekti teigiamų pokyčių. Mes be abejo nesame įgalioti reguliavimo veiksmų imtis, mes negalime sakyti ar, ar aiškinti, kaip turėtų būti finansuojami brandalinių renginių eksploatavimo nutraukimo darbai. Tačiau manau, kad jeigu rasime sprendimus, kurie padės ES ir valstybėms narėms kartu parengti projektus, tai tuomet manau, kad tai bus tam tikras būdas paskatinti valstybės narės šį beitą pakeisti, nes manau, kad būtent e, Tai dabar yra svarbiausia ir svarbiausia, kad arba vyktų kuo efektyviau. Tai štai, tokie jau keletą minčių pasiūlymę efektyvumui padidinti. Ponas Celler kalbėjo apie ekonomiką, kur neprisimama atsakomybė kaip socialistų režimo metu. Na, iš tikrųjų, mes matėme Bulgarijoje tos sistemos reliktų. Tačiau matome, kad Slovakijoje situacija kitokia, buvo renkama, pasirinktas kitoks požiūris. Slovakijoje atsakomybė prisimta tinkamai ir valstybė mano, kad jos atsakomybės rytis tai yra pirmiausia. Be abejo, kartais kyla sunkumų. Viskas priklauso nuo to, kaip administracijos struktūros vertina problemas. Kai kurios elgesi gal pernelik naiviai, kitos gal nerūpestingai. Ir čia aišku, kad galima numatyti tam tikrus pagerinimus. Aš manau, kad visada galima numatyti tam tikrą maržą situacijos gerėjimui. Jeigu įmonė laikosi tam tikrų sažiningumo principų, tai tuo met, aišku, tam tikrų nesklandumų valdymo srityje išvengiama. Mūsų pagerinimo siūlymai yra brandžiai apsvarstyti, mes ne šiaip savo kažką išgalvojome ir pareiškėme. Ir nenusirašinėjome iš vadovėlių nieko, nes net nesuskaitęs ne vieno vadovėlio susijusiu su rizikos valdymu. Tačiau galiu pasakyti, kad mūsų išvados yra diskusijų, atsakingų diskusijų rezultatas. Tad jeigu jau minimi vadovėliai ar gairės, tai norėčiau pasakyti, kad to mūsų tyrime nerasite. Mes rėmėmės esamą patirtimi, praktiniais atvejais ir diskusijomis su visa eilė atsakingų asmenų. Manau, kad atsižvelgsite į šias rekomendacijas, kaip rimsite savo sprendimus. Pinigai, kuriuos išleisite branduolinių renginių eksploatavimo nutraukimui, turi būti išleisti taip, kad tai neprieštarautų ES mokesčių mokėtų interesams. Būtent ir dėl to mūsų rekomendacijos yra nukreiptos tą linkme. Ačiū, ponė Šmit, sako pirmininkas. Slovakijos nuotinės atstovybės atstovas regis dalyvauja mūsų postėje žodis jums. Uh, Ačiū pirmininkė. Norėjau trumpai pakomentuoti tyrimą Mūsų institucijos dabar nagrinėja šį tyrimą ir kadangi klausimas labai sudėtingas, mes kol kas dar negalėjome parengti savo pastabų, tačiau jos parengsime artimiausių metų. Taigi galite reikėti pastabų raštų iš mūsų. Ačiū. Labai ačiū. Ir baigdamas diskusijas, galbūt suteikčiau žodį auditorumų nariams. Ne? Komisija, gal jūs norite pasisakyti? Iš savo pusės kažkokį pastabų gal turėtumėt. Bendrai atsakysime, kad mes esame atviri diskusijoms, keitimusi informaciją ir dar kartą, kad rekomendacijos pateikiamo šiame tyrime mūsų manimų yra netikslios, nes vadovaujamas į netikslę informaciją. Taigi rezultatai mums netrodo patikimi, tačiau bet kokiu atveju lauksime atsakymų raštu iš jūsų paaiškinimų, kaip viskas buvo atlikta. Tikrai labai to tikėtumėmės. Ačiū. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti, baigdamas diskusiją? Taip, norėčiau apibendrinti, kad mes savo darbą atlikome, apsilankėme trijose mūsų minėtose jėgainėse, atlikome savo tyrimą, sulaukėme nuomonių iš es institucijų, iš valstybių narių ir dar turėsime su jomis susisiekti, kad e, išsiaiškintume, ar įmanoma atsižvelgti į Eko instituto rekomendacijas ir jas gyventi, bet reikia pasižiūrėti, kokiu politiniu pamokų išmokta proceso metu. Ar galima geriau koordinuoti procesą? Žinoma, yra ir neišspręstų klausimų, ir reikia labai gerai pasverti, kaip reikėtų baigti šį darbą, ar reikia renkti kažkokį pranešimą savo iniciatyvą, nesu tikras. Pranešimas savo iniciatyvą jau buvo rengiamas šio klausimu ir vis dėlto neišspręstų klausimų vis dar yra daugiau negu išspręstų. Ir pats pranešimas galbūt klausimų nemažai sukėlė. Už tai atsakingi du komitetai, tarp jų ir biudžeto kontrolės komitetas bei biudžeto komitetas. Taigi, jeigu reikės stebėti, kaip ateityje bus išleidžiama 860 milijonų eurų, kokį poveikį tai turės biudžetui, uh, tai turės atlikti, aišku, biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetai, tačiau ir pramonės komitetas taipogi turės nagrinėti šį klausimą. Mūsų užduotis toli gražu nebaigta, turėtume ir toliau žiūrėti, kaip veiksmingai tvarkyti šį reikalą. Biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos komisijai svarbus dalykas, tačiau to nepakanka. Ačiū, sako pirmininkas tiek dėl šio darbo tvarkės klausimo. Žinoma, dar reikia pagalvoti, kokias politinės išvadas galima padaryti ir iš mūsų apsilankimo vietoje ir pagal atliktą tyrimą. Tačiau manau, kad komisija ir toliau bus pasirengusi su mumis dirbti. Dėkoju mūsų svečiams už tyrimo pristatymą. Posėdis baigtas. Susitiksime trečią valandą po pietų.